Proszę Państwa, otwieram dzisiejsze posiedzenie komisji. Labas rytas, labai prašau visus užimti savo vietas. Mes pradėsime posėdį. Ir pirmasis klausimas, kuris susisėja su vakarykšte diena, ir kuris susijęs su juristų lingvistų pastabomis dėl reglamentų, dėl informavimo apie žemės ūkio produktų ir jų propagavimo priemonės vidaus rinkoje trečiosiuose šalise. Buvo sutarta su taryba ir balandžio mėnesį be teisinės peržiūros buvo balsuota teigiamai už dokumentą. Šiuo atveju reikalinga patvirtinti korrigendų tą reikėjo padaryti anksčiau, bet mes nesuspėjome, kadangi e, galutinis terminas buvo Liepos ketvirtoji diena ir per praėjusią parlamento kadenciją darbas nebuvo atliktas. Bet per vasarą buvo padaryti reikalingi pakeitimai ir mes rugsėjo mėnesio plenarinėje sesijoje Strasbūrė galėsime balsuoti už šį dokumentą. Ir dabar norėčiau kreiptis į Jūs. Manau, kad sutinkate, jog mūsų komitet, su teiginiu, kad mūsų komitetas vienbalsiai pritarė klaidas ištaisančiam dokumentui, korigendumui. Ir dabar pereikime prie kito klausimo. Prašom, kas e, ketino pasisakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Europos gaminių reklama ir informaciją dėl jos. Aš manau, kad tai yra perteklinis dalykas ir juo turėtų užsiimti gamintojas. Na, tai ne prieštaravimas, jeigu aš jūs teisingai supratau, o tiesiog jūsų pastaba. Ir mes visgi laikome, kad korigendumas patvirtintas. Taigi visiems ačiū. O dabar pereikime prie kito klausimo, kuris nepaprastai svarbus. Visi žinote, kad Rusija uždraudė ES maisto produktų importą. maisto ir daržovių sektoriuje krito kainos, panašios tendencijos stebimos mėsos ir pieno rinkoje. Tai daro poveikį daugeliu valstybių narių, įskaitant Lenkiją, nes Lenkija yra stambiausia uh, obolių eksportuotoje į Rusiją, pavyzdžiui. ES gamintojai ieško būdų, kaip parduoti surinktą derlių. Tikiu, kad mūsų komiteto nariai susiduria bendraudami su e, savo šalies gamintojais, su šia problema. Mes turime labai rimtai apsvarstyti viską ir todėl surengėme diskusiją. Ir dabar norėčiau pakviesti Žemės ūkio generalinio direktoro generalinios direktoriaus pavaduotojo pona Justą Korte pristatyti, kokių intervencinių priemonių komisija ketina imtis. Taip pat informuoti apie pasikeitimus žemės ūkio produktų rinkoje ir kokių žingsnių rinkos atžvilgių ketina komisija imtis. Taigi, pona korte. Žodis jums. Labas rytas visiems. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę pristatyti naujausią informaciją. Turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi šią galimybę šiandien ryte pasikeisti nuomonėme su jūsų komitetu dėl uh, Rusijos draudimo importuoti maisto produktus iš ES. Savo pranešime susitelksiu ties trim klausimais. Pirmiausiai, tai draudimo poveikis, o poveikis rimtas. Antras, komisijos veiksmai, kokių iki šiol jį ėmėsi ir taip pat priemonės, kurias šiuo metu svarstome. Ir šiek tiek norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į informacinį raštą, kurį komisija paskelbė vakar, o šiandien jisai jums visiems išplatintas. Tai darė sekretoriatas. Vakar komisija visą susidėtimi susirinko į posėdį ir svarstė importo draudimo klausimą po susitikimo mes parengėme trumpą informacinį raštą, kuris dabar platinamas. Taigi poveikis. Kaip jūs pats, ponė pirmininkė, teisingai pastebėjote, importo draudimas, kurį paskelbė rūpiučio 6-7 dienomis Rusija, ypač smogė ES žemės ūkio sektoriui. Praktiškai visi maisto produktai, daržovės, pieno produktai ir mėsos produktai pateko į draudžiamų produktų sąrašą. Ir tai neabejotinai prispaudė mūsų sektorius. Yra du dalykai, kuriuos norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Pirmiausia, mes tikimės, kad labai rimta rinka prarasta tik tai trumpam laikui, nes po Junktinio Amerikos valstijų antroje vietoje yra Rusijos rinka ir mūsų eksportas kasmet siekia 11,8 8 milijardai eurų, taip kad įsivaizduojate, kad poveikis didžiulis. Mūsų maisto produktų ir daržovių rinkos 29 procentai tiesiog įstrigo, per 30 procentų sūrio ir 28 procentai sviesto. Tiesiog nebeišvežami į Rusijos rinką. Jeigu jūs susipažinsite su uh, statistiniais duomenimis susijęjančiais eksportą su gamyba, tai situacija kažkiek kitokia. Nors uždrausta dėl draudimo 29 procentai maisto produktų ir daržovių nepatenka į Rusijos rinką, bet tai sudaro tik tai 1,7 procentus ES gamybos. Ir atitinkamai kitais atvejais, pavyzdžiui, e, vaisių daržovių 2,9 procentai. Taigi, Draudimas yra labai rimta priemonė, tačiau nereikia išpūsti šio reikalo gamybos požiūrių, nes tik tai ribota poveikį tai turi gamybai. Kitas draudimo poveikis akivaizdžiai sukels perteklinės produkcijos atsiradimą ES rinkoje. Ir tai yra tas antrasis poveikis, kurį mes bandome įvertinti. Didžiausia problema šiuo atveju maisto produktų ir daržovių sektoriuje, nes draudimas e, paskelbtas derliaus nuėmimo metu ir visą tai nebejotinai daro didelį poveikį. Todėl komisija įrėmėsi tam tikrų priemonių, atsižvelgdama į paminėtus dalykus. Ir iš karto noriu pasakyti, kad e, komisijos narys Čiolos savo interviu ir taip pat komisija yra sakiusi, kad reikalinga veikti solidariai ir vieningai reaguoti į importo draudimą bei susidariusią ūkiuose situaciją. Ir mes tikrai panaudosime visą savo priemonių arsenalą, kurį tik galime. Uh, Ir nors padėtis tikrai rimta, mes turime pasistengti. E, ir e, siūsti išoriai e, signalą, kad išliekame ramus. Vasaros metu mes reagavome kukliai, bet tinkamai nerodydami kažkokių panikos ženklų. Taigi, kokių žingsnių ėmėsi komisija? Reaguodama į sprendimą, kurį Rusija priėmė rūpiučio 6-7 dienomis. Pirmiausia, mes surengėme kas savaitinius susitikimus su valstybėmis narėmis, kad apsvarstytume padėti uh, valstybėse narėse, jų rinkose. Tai buvo, tie susitikimai buvo labai naudingi, mes gavome daug gerų duomenų, svarbių duomenų ir jie padėjo mums apsispręsti dėl priemonių. Kitas dalykas, mes neabejotinai stipriname stebėseną žemės ūkio sektoriaus rinkose, visą informaciją skelbėme komisijos tinklalapyje. Ir visa informacija, kokia tik atsiranda, tikrai skelbiama, visi gali su ją susipažinti, kas tik pageidauja. Ir kitas dalykas, kad mes labai greitai apsisprendėme dėl priemonių. Mūsų informacinėme rašte pasakyta, kad komisija imasi trejopų žingsnių. Pirmiausia, iš karto buvo svarbu stabilizuoti greitai gendančių produktų rinką, turiu galvoje daržovės ir vaisius. Antra, antras etapas – tai pieno produktų rinkos stabilizavimas. Šiuo atveju šiandien jau komisija pradės taikyti keturias priemonės. Ir trečia, mes analizuojame, kokį poveikį draudimas daro kitiems rinkos sektoriams, pavyzdžiui, mėsos rinkui. Taigi, Vaisiai daržovės pirmoje eilėje, antroje eilėje yra pieno produktų rinka ir trečia mėsos produktų. Mėsa ir mėsos produktų rinka. Tai yra um, tie trys sektoriai, kurie patys svarbiausi ir e, kuriuose reikia taikyti priemonės, aišku, įvertinus, ar jos reikalingos. Komisijos narys Čiolosas iš karto sakė, kad veiksmų reikia imtis nedėlisant ir sprendimai turi būti priimami sparčiai, net ir tais atvejais, kai nepakanka duomenų priemonės patvirtinimui pagrysti. Nes kartais priemonė tvirtinama remiantis nebūtinai šimtų procentų patikimą informaciją, bet mes turime veikti užtikrintai, nes kitaip a, sumokėsime didelę kainą. Labai tikimės, kad tos priemonės turės gerą psichologinį ir politinį poveikį, parodys, kad ES yra pasirengusi veikti. O dabar trumpai, ponė pirmininkė, noriu pristatyti, priem, pristatyti priemonės, kurių ėmėmės vaisių ir daržovių sektoriuje. Rūpiučio 11 dieną, kai buvo skelbta ir žiniasklaidoje, mes priėmėme sprendimą subsidijuoti išėmimą iš rinkos nektarinų ir persikų. Rūpiučio 18 dieną paskelbėme kitas priemonės, kurios apriepia 13 vaisių ir daržovių kategorijų. Abi šios priemonės yra skirtingos, jos kažkiek skiriasi tarpusavyje, aš gal dabar labai detaliai tų skirtumų nepristatysiu, bet abiem atvejais numatoma ES finansinė pra, parama išimant iš rinkos atitinkamus e, vaisius ir daržovės ir skiriant juos labdaringos tikslams, taip pat e, numatyta e, nurinkti nesunokusius vaisius ir daržovės ir numatyta dar ir derliaus sunaikinimo variantas. Taigi valstybės narės, gamintojų organizacijos ir ūkiai naudojasi tomis priemonėmis jau šiandien. Deja, aš negaliu jums labai detaliai pristatyti priemonių taikymų rezultatų tuo tarpu. Mes patys dar gerai nežinome, kas, e, kokia tikroji padėtis ES valstybėse narėse, kaip ūkininkai naudojasi tomis priemonėmis, kiek plačiai, plačiai naudojasi. Pirmieji pranešimai apie priemonių tarkymo rezultatus mus pasieks šią savaitę. Tikime iki šios savaitės pabaigos gauti informacijos savo direktorą priorite. Dabar pieno sektorius, pieno produktų sektorius. Iš karto noriu vieną dalyką pasakyti. Skaičiai rodo, kad šiuo atveju nuo eksporto į Rusijos rinką mes gana rimtai priklausome ir žalingas poveikis ypač jaučiamas kai kuriuose valstybėse narise, bet ne visose. Noriu paminėti, pavyzdžiui, tokią valstybę narę kaip Suome, Lietuva, Latvija ir Estija. Jo devynės jų pieno produktų eksportas į Rusijos rinką sudaro 90 procentų, nemažiau beje ir e, kiek mažiau Vokietija ir Lenkija pajuto draudimo poveikį. Taigi šiuo atveju, šių valstybių narių atveju mes pastebėjome rinkose produktų kainų kritimą. O supirkimo, pavyzdžiui, kainos buvo gana aukštos per praėjusius keliarius metus. Ir dabar mes, aišku, nepaisant visų priemonių, neužtikriname uh, saugios aplinkos ir intervencinės priemonės nebus plačiai naudojamas, įskyrus Baltijos šalis. Ir nugrepto pieno milteliai, e, kai, kurios, kai kurie kiti produktai, jie bus superkami. Taip pat mes surenkėme rinkos, e, pieno rinkos stebėsenos centro observatorijos posėdį, kad galėtume nuspręsti, kokiu priemonių reikia imti. Šiandien numatytos keturios um, priemonės. Privatus sandėliavimas numatytas e, sviesto ir nugrepto pieno milteliams, toliau sūriai, kurie turėjo būti eksportuoti į Rusiją. Ir šiandien komisija priėmė sprendimą pratesti tą laikotarpį, per kurį galima taikinti intervencinius supirkimus ir intervenciniai supirkimai gali vykti iki šių metų gruodžio 31 dienos nuo e, rugsėjo 30 dienos. Taigi mes labai aiškiai um, rodome, kad jeigu bus reikalinga, intervencinius pirkimus galima taikyti per visą šį pratestą laikotarpį. Aišku, jeigu, bus, jeigu tai bus reikalinga. Tai padės truputį nuraminti situaciją rinkose. Toliau, mėsos rinką – paukštieną, keulieną, galvijieną. Iki šiol jokių priemonių nesiimta, tai nereiškia, kad mes jokių sprendimų neieškome. Kaip sakė komisijos narys Čiolosas ne vieną kartą, mums reikia išanalizuoti priemonės, pritaikyti jos naujoms sąlygoms ir patvirtinti ir taikyti tada, kada tai reikalinga. Dabar paukštienos rinka pirmiausiai, apie ją reikia kalbėti iš tiesų netiek jau daug paukštienos eksportuojama į Rusiją. Paukštiena sudaro 6 procentus mūsų eksporto į Rusiją, o tai yra mažiau negu 1 procentas paukštienos gaminamos Europos Sąjungoje. Žinote, kad paukštienos rinka yra labai lanksti ir mes tikimės, kad um, esant būtinybei galėsime greitai ir lankščiai reaguoti. Toliau, keuliena Na, keulienos sektorius atsidūrė paradoksalioje situacijoje, nes jau keulienos importas į Rusiją buvo draudžiamas, draudimas atsirado šių metų pradžioje, mūsų nuomonę Rusijos draudimas nebuvo pagristas, nes jis rėmėsi keletų afrikinių keulio maro atvejų. Todėl Iš tiesų, o, importo draudimas, kuris patvirtintas rūpjūtį, keulienos rinkai per daug didelio poveikio nepadarė. Toliau, galvijena, jautiena ir veršiena. Tas faktas, kad Rusija šiuo atveju yra numeris vienas rinka ir 25 procentai jautienos bei veršienos mūsų eksporto struktūroje tenka Rusijos rinkai. Bet e, pakol kas šios rinkos kainoms didesnio poveikio nestebime. Bet jeigu e, situacija blogės, mes nedvėjodami imsimės priemonių. Aš ir taip ilgai kalbu, bet norėčiau dar keletą dalykų pasakyti, sako kalbantysis. Taigi, kokios galėtų būti potencialios kitos priemonės, kurių galėtų imtis komisija ar Europos Sąjunga ar valstybės narės individualiai. Nes mes savo arsenale turime ir visokių kitokių priemonių, ne tik tų rinkos priemonių, kurias paminėjau. Ir pirmiausia, Svarbiausias dalykas yra, kaip mes dirbsime toliau išorės rinkose. Aš manau, kad daugelis ūkinės veiklos vykdytojų galiausiai supras, kad Rusija yra nepatikima prekybos partnerė. Ir tikiu, kad daugelis um, ūkio subjektų ieškos naujų rinkų. Ką galima daryti? Aišku, pirmiausia, šiuo požiūriu mes suinteresuoti, kad būtų kuo greičiau panaikinti uh, tie barjerai, kurie iki šiol egzistuoja prekyboje, uh, pavyzdžiui, prekyboje su JAV, su Turkija ir kitosmis šalimis, turiu galvoje SPS, sanitarijos ir fitosanitarijos barjerus, kliūtis. Reikėtų jos, tas kliūtis kuo greičiau pašalinti, kad galėtume eksportuoti. Toliau, pardavimų skatinimo priemonas. Aš sakiau jau, kad komisija skirs daugiau lėšų skatinti mūsų produkcijos pardavimus trečiosiuose rinkose, tam, kad būtų galima parduoti tai, kas buvo skirta Rusijos rinkai. Taip pat mes ketiname visaverčiai panaudoti pieno ir vaisių platinimo mokyklose sistemas. Komisija siūlo naują dokumentą, kurį beje svarsto šiuo metu ir Europos parlamentas, ir taryba, ir mes manome, kad šios naujos sistemos skubesnis patvirtinimas mums padės, nes naujasis reglamentas tikrai leis valstybėms narėms lengviau skatinti pieno vaisių ir daržovių vartojimą mokyklose. Kitas dalykas tai yra a, produktų tiekimas a, skurdžiausiai gyvenančioms gyventojų grupėms. Pagal dabartinės taisyklės, kurios buvo patvirtintos praėjusiais metais, valstybės narės gali imtis ne vienos priemonės ir noriu atkreipti jūsų dėmesį į tam tikras pajamų stabilizavimo priemonės, kuriomis kaip variantų gali pasinaudoti valstybės narės. Ir sprendimą šiuo atveju turi priimti pačios valstybės narės, o ne komisija. Ir pajamų stabilizavimo priemonas mūsų galva kaip tik ir yra skirtos a, sumažinti žalą, kuri patiriama a, po tokių draudimų, kuriuos priėmė, pavyzdžiui, dabar Rusija. Bet sprendimą, vėlgi turiu pasakyti, turi priimti valstybės narės. Ir galiausiai valstybės pagalba. Taisyklės numato valstybėms narėms galimybę ganėtinai lankščiai veikti ir padėti toms rinkos dalims to, ir tiems ūkiams, kurie labiausiai nukenčia. Informacinėme rašte, kurį aš minėjau, yra išvardytos galimybės, kuriomis uh, valstybės narės galėtų pasinaudoti. Taigi tiek iš mano pusės. Ačiū Jums uždėmesi, tikiuosi, kad Jums ši informacija pravers šioje diskusijoje. Turiu pasakyti, kad rytoj vyks neeilinis žemės ūkio ministrų posėdis, kurį pirmininkaujanti Italija sušaukė kartu su komisija. Mes pateiksime šią informaciją ir ministrams ir nebejotinai, kad mes e, esame daugiau nei pasirengę, bet kada su jumis svarstyti šią temą. O išvadose tarybos, kurios buvo patvirtinto šeštadienį, yra keletas dalykų pasakyta apie importo draudimą. Tikiuosi, kad jūs e, šiuo labai sudėtingu laikotarpiu paremsite komisiją. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad diskusija būtina, turime labai atvirai svarstyti šį klausimą ir tikrai patikėkite, mes nepanikuojame, bet labai rimtai vertiname padėtį nes žinote, kad bendroji žemės ūkio politika yra labai svarbi mūsų veiklos ir gyvenimo dalis ir joje mes turime reaguoti į neigiamą poveikį nedelsdami. Labai dėkui komisijos atstovui. Iš tiesų, tema labai svarbi. Ir pirmiausia, dabar steiksiu žodį ponui Galezos. Norėčiau priminti, kad 30 žmonių užsirašė. Jie nori kalbėti, taigi kiekvienam kalbėtojui suteikėme po vieną minutę. Prašom. Kalbėtojas neįsijungia mikrofono. Gerbiami kolegos, situacija labai kritiška. Ja mums reiktų objektyviai išnagrinėti. Aš turiu prieš akis komisijos tekstą ir jis prasideda teiginių, kad Rusija nustatė sankcijas. Bet čia nekalbama apie tai, kad pirma Europos Sąjunga nustatė sankcijas, o tik tada Rusija ėmėsi savo priemonių. Taigi mes patys, mes patys tą komercinę krizę sukėlėme. Ir šiandien matome kaip ir gaidžių peštynės tarp ES ir Rusijos. Kam naudingos tos gaidžių peštynės? Tik tai ginklų prekeiviams, kurie galbūt parduos daugiau ginklų mūsų piliečių sąskaita. Mobilizuojama NATO kariuomenė. Ir man kyla klausimas, kas moka už tos kariuomenės atsiuntimą. Ir kas už tai moka? Žmonės. Ir dabar visa ta našta sukraunama ant žmonių pečių. Plus jaučiame, neapykanta. Neapykanta žmonių vienų kitiems, tautų viena kitai. Ir mes kaip Europos Sąjunga, jei tokią politiką remsime toliau, už tai esame atsakinga. Europos Sąjunga turėtų stoti už taiką tarp valstybių ir vaidinti pagrindinį vaidmenį šiame procese. O dabar išeina, kad mes skatiname kurstome neapykantą tarp tautų. Taigi norėčiau pasakyti štai ką. Aš esu graikas, mes labai daug iškentėme dėl to, kad ES nori, kad Graikija būtų kurortas, būtų didelis viešbutis ir negalėtų vystyti savo žemės ūkio. Visos priemonės, kurių buvo imtasi, Graikijoje neleido vystyti Graikijoje žemės ūkio. <clears throat> Dėkoju. Norėčiau paprašyti kalbėtojų, kad neviršytumėt vienos minutės jums skirto laiko. Ponas Milau, prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Išgirdome komisijos pateiktą informaciją apie embargo poveikį Europai. Bet aišku, kad tas poveikis įvairiom valstybėm narėm yra skirtingas. Pavyzdžiui, Portugalijoje mūsų ministerija įvertino, kad mes praradome keulienos sektoriuje ir vaisių sektoriuje 9 milijonus eurų. Informacijos, informacinis komisijos dokumentas, kuris buvo mums išprat, išplatintas, norėčiau šiek tiek daugiau informacijos gauti. Čia kalbama apie nacionalinės ir ES priemonės labiausia paveiktose srityse ir toliau šiame dokumente sakoma, kad galbūt e, viso to pasiekmė bus tiesioginių išmokų mažinimas ūkininkam. Norėčiau paklausti, kaip jūs tos, e, tas tiesioginės išmokas ir jų, kaip jūs tų tiesioginių išmokų mažinimą apibriešite. Ir taip pat kalbama apie tai, kad e, priemonės e, skirtos šiai ypatingai situacijai yra, e, turėtų būti numatytos, kad turėtų būti numatytos ir skirtingai situacijai taikomos priemonės, bet tas embargo ir yra ypatinga situacija. Taigi, kodėl daugiau tų priemonių nesįmama? Toliau ponas Huema. Dėkui pirmininkė kaip buvo pasakyta, Europai jaučiamas embargo poveikis. Komisija turi 400 milijonų eurų šiais metais ir tokia pat suma e, kitiem metam, kurią gali panaudoti situacijai sušvelninti. Bet visos priemonės, kurių komisija ėmėsi, mano nuomonė, nėra tinkamos. Ar ūkininkai gaus tas lėšas? Norėčiau paklausti, kaip komisija planuoja e, veiksmingiau tas lėšas panaudoti. Ponas Belder, dėkui. Norėčiau komisijos atstovui keletą klausimų pateikti. Pirmiausia, žinome, kad komisija skiria 25 milijonus eurų vaisių ir daržovių sektoriui. Norėčiau, kad jie skirtų daugiau, nes tų lėšų tikrai yra per mažai <clears throat> kovoti su krizės poveikiu. Ar būtų galimybė skirti dar daugiau lėšų? ir kiek. Prisiminkime 11 metų krizę, tada komisija skyrė daugiau lėšų, lyginant su dabartinė situacija. Regis komisija nepakankamai rimtai šią krizę traktuoja. 2011 metais visi gavo 100 procentinės kompensacijas, o dabar kompensacijos yra nevienodos ir norėčiau paklausti, kuriom šalim bus skirtas prioritėtinis dėmesys ir kurio šalis gaus daugiausiai išmokų. Dėkui. Toliau ponia Kalnietė. Dėkui, ponia pirmininkė. Latvijai Rusija yra pagrindinė, viena pagrindinė eksporto rinkų, 30 procentų mes eksportuojame į Rusiją Mūsų pieno kainos dabar nukrito 30 procentų ir litras pieno kainuoja mažiau negu 19 centų, tai yra mažiau negu gamybos kaštai. Sveikiname komisijos priemonės, bet um, pakalbėkime apie pieno kvotas. Latvijos ūkininkai išnaudoja 99,1 procentą pieno kvotos. Tokiais atvejais neturėtume bausti ūkininkų, jei jie viršyje pieno kvotas. 15 metų pavasarį pieno kvotos bus atšauktos. Manau, ir, ir planuojama tada taikyti bausmės ūkininkams. Aš manau, kad komisija turėtų atšaukti tas bausmės. Nors Žemės ūkio ministrų taryboje šalių grupė mm, pasisako už kvotų panaikinimą, bet aš manau už, už kvotų panaikinimą ir ūkininkų baudimą. Aš manau, kad dabar turėtume priimti politinį sprendimą ir e, būti solidarus. Neturėkime iliuzijų, jei Rusijos geopolitinė situacija nepasikeis, tikrai Rusijos rinkų mes nebesusigražinsime, bent jau kol bus Putinas. Toliau ponas Danton. Dėkui, ponė pirmininkė. Jau e, metai, kaip apibrėžėme e, bendro žemės ūkio politikos priemonės ir apibrėžėme, kaip elgsimės krizių atvejais, šiandien ir esame krizėje. Bet ši krizė, jos mm, kilmė, ši krizė yra diplomatinė krizė. Ir priemonės kurias taikysime, turėtų būti naudingos mūsų ūkininkams. Norėčiau, kad komisija mum primintų krizės įtaką pirmojo ramščio naudojimui, nes dėl to galėtų nukentėti parama už hektarą kitiems metams. Taigi mums reiktų iš tiesų pagalvoti apie bendro žemės ūkio politikos biudžetą krizės situacijoje, nes šioje krizinėje situacijoje didžiausia ugnis tenka žemės ūkiui, didžiausia našta tenka žemės ūkiui. Toliau ponas Srau. Dėkui, ponė pirmininkė. E, gerbiamas komisijos atstovė, ponios ir ponai, pieno sektoriaus intervencinės priemonės nėra pakankamos. Pavyzdžiui, Lietuvai, Suomijai ar Danijai jų neužtenka. Portugalija yra kitoje Europos dalyje, bet ir mes pajausime embargo pasiekmes. Aš esu iš regiono, kur e, pieno gamyba užima e, 30 procentų visoje nacionalinėje gamybos apimtyje ir aišku, kad esama situacija e, turės įtakos šių produktų kainai visoje Europoje. Dabar kaina yra 21 centas už litrą pieno, tai net nepadengia gamybos paš, kaštų ir čia neužtenka valstybės paramos priemonių, čia reiktų veiksmų visos Europos mastu per neįlinę Žemės ūkio ministrų tarybą. Portugalijos ministras iškels šį klausimą ir mes iš tiesų turėtume veikti greitai ir efektyviai, nepalikti bedoje E, mūsų e, ūkininkų. Dėkui, ponė pirmininkė. Išgirdome, kokias priemonės naudoja komisija dėl Rusijos embargo. Pakartosiu tai, ką sakiau prieš 15 dienų. Reikia remti pieno, ir, pieno gamintojus ir mandarino augintojus. Kroatija dėl Rusijos embargo patirs 25 milijonų dolerių nuostolius. Kroatijoje pieno sektorius ir mandarinų gamintojai nebeturi kur parduoti savo produkcijos. Kroatija netaip seniai įstojo Europos Sąjungą. Ir mm, tie ribojimai, kuriuos mum taiko komisija, atneša nemažą žalos Kroatijai. Aš norėčiau, kad Kroatijai būtų numatytos subsidijos pienui ir vaisiam, ir vaisiam platinti e, mokyklose. Manau, kad dabar, dabartinė situacija Kroatija diskriminuoja. Toliau, ponė Sandra. Dėkui. Norėčiau pasakyti, kad maži Europos ūkininkai nukentėjo dėl neatsakingų politinių sprendimų, kuriuos prieėmė Europos vadovai, komisijos atstovui, norėčiau pasakyti štai ką. Labai lengva būti drąsiam, kai ne tavo gyvenimas, kai, kai nerizikuoji savo gyvenimu, orumu ir pajamomis, ką daro, kokia yra smulkių Europos gamintojų situacija. O dabar dėl tų priemonių, kurias pristatėte. Jūs čia mm, kalbate apie labai trumpą laikotarpį. E, intervencijos laikotarpis e, pieno produktams yra tik iki metų pabaigos, o vaisių, vaisiams ir daržovėms tik iki lapkričio pabaigos, o kaip po to, kas bus po to. Be to, stebina, kad kol kas jokių priemonių nesiūloma mėsos sektoriuje, nors visi matome, kas vyksta. Grįžtant prie pieno produktų žmonės kenčia, nes jūs nusprendėte liberalizuoti rinką ir atsisakyti kvotų ir mane iš tiesų stebina, kad neplanuojami e, jokie žingsniai subalansuoti pasiūlai ir paklausai. Jautiena, vaisiai ar daržovės, visa tai, ką jūs darote, yra jo, jokinga. Vaisių ir daržovių sektorius neturėtų būti diskriminacijos tarp tų, kurie priklauso gamintojų organizacijoms ir tų, kurie ne. Turime išlaikyti laisvę stoti arba nestoti į gamintojų organizacijas. Dar vienas paskutinis dalykas. Yra kitų gaminių, kuriuos E, situacija paveikia, bet komisijos sąraše jų nėra. Pirmininkas, norėčiau, kad neviršytumėt kalbėjimo laiko, nes kitaip man reiks išjungti jūsų mikrofonus. Ponas Bogovič. Dėkui pirmininkė. Europos ir Slovenijos ūkininkai patiria įvairių problemų Slovenijoje vaisių sektoriuje mums kyla problemų ir bijome, kad ta e, situacija pablogės ir mėsos bei pienininkystės sektoriuose, kurie Slovenijoje yra vieni svarbiausių sektorių. Mes remiame tas priemonės, kurias Europos komisija patvirtino. Dėkojame komisijai už sparčius veiksmus, dėkojame ir remiame skatinimo priemonės, turiu galvoje vaisių ir pieno dalinimą mokyklose. Dabar kitos priemonės e, skirtos neprinokusių vaisių ir daržovių nurinkimui ar derliaus iš vis nenurinkimui ar naikinimui mūsų nuomonė neturėtų būti remtinos, nes moralinė prasme tai yra blogos priemonės. Dėl to mes pasisakytume už kitokias, už vartojimo skatinimo priemonės. Ponas Ropė gerbiamas pirmininke iš tikrųjų išklausius komisijos pranešimą matosi kad komisija tikrai supranta situaciją ir dirba ir mato koks yra realus poveikis bet e, deja priemonės kurios siūlomos manau kad nemažai daliai šalių tikrai situaciją daugmaž stabilizuos ir padės bet atskirom šalim kaip baltijos šalis kaip e, suomija manau kad jų tikrai šių priemonių neužteks ir reikalingos papildomos priemonės, kadangi be situacijos Rusijos dar lygiai grečiai ypatingai keulienos sektoriui yra ir keulių maro problema Todėl e, iš tikrųjų prašyčiau, kad būtų specialiai apsvarstyta Baltijos šalių e, klausimas arba tų šalių, kurias labai stipriai paveikė šita problema ir priimtos atskiros priemonės. Ir manau, kad tikrai reikia galvoti apie subsidijų taikymą, kada, e, sakykime, nukrenta gamyba ir 20 ir 30 procentų atsiranda bedarbystės ir taip toliau. Ir šiuo metu tiek Baltijos šalių ūkininkai, tiek Baltijos šalių parlamento nariai nariai jau kreipėsi į įvairias tiek į, komisa, į komisiją, tiek į kitas institucijas su prašymu, su konkrečiais pasiūlymais, kokias priemonės norėtų taikyti. Ačiū. Pan poseł, pani poseł Doc. Ačiū, panė Dots, prašom. Ačiū, pirmininkė. Ačiū komisijai iš pristatymą. Norėčiau kalbėti apie kai kurias intervencinės priemonės, kurios buvo minėtos. Privatus saugojimas, tai aišku, sveikintina, to išplėtimas taip pat. Viešoji intervencija, tai aišku, gerai, kad jūs plečiate laikotarpį, tačiau nestebina, kad to nepasinaudota. Šiaurės Airijoje, mano rinkiminiai apylinkiai E, gamyba kainuoja 25-30 centų litrui, o intervencinės kainos labai mažos yra. Tai jeigu e, bus e, išplėstas tas laikotarpis tų žemų kainų, kol nebus intervencinės kainos dar, tai pieno sektorius ir toliau bus krizėje, kaip kad buvo 8-9 metais. Dabar pats metas būtų pagalvoti, ar nevertėtų vėl iš naujo įvesti gražinamasias išmokas, kad uh, kad būtų galima padėti e, rinkai. Dar kitas dalykas, dabar visą tai darome tuo metu, kai kitais metais ketinama panaikinti kvotas. Manau, komitetas turėtų labai rimtai kalbėti apie šį konkretų klausimą. Ir dabar turėtumėm galvoti apie tai, kaip būtų galima palaipsniui mažinti kvotų apribojimus, negu, negu kad iš karto atsisakyti tai visam laikui. Nes Šiaurės Airija labai nukenčia, turiu galvoje Mm, sūrio ir sviesto eksporto į Rusiją e, praktiškai išnykimą ir turėtumėm pagalvoti, kaip būtų galima palengvinti ūkininkų padėtį. Ačiū, ponas Hausling. Ūkininkai verti solidarumo tačiau turėtumėm galvoti apie tos, kas stipriai kenčia, kaip pavyzdžiui Baltijos šalės, Lenkija. Aišku, reikia remti, tačiau esminės klausimas yra toks, ar mes turėtumėm susitelkti eksporto, konkrečiai pieno, ar kas, ką pastaraisiais metais darėm buvo, buvo iš tikrųjų tikslinga, kalbant apie, apie tai, kad kvotos buvo dabar bus atsisakyta ir dabar visos, visos rinkos griūva. Tai turime na, galvoti apie tas rinkas, turime galvoti galvoti apie rinkos taisyklių e, įtvirtinimą, o, o negalvoti apie eksportą ir subsidijas kaip kad kolegos minėjo, e, tai neturėtų būti pirminės dalykas. Toliau citrusiniai, e, Valencijos regione, granatai E, tam teikiama e, parama vyksta eksportas į Rusiją, o 400 milijonų krizės fonde. Ar to, ar to pakaks? Ar tai bus tiesioginės išmokos, tuo dar bus papildyta, kad būtų e, trūkstamas fraga užpildyta? Uh, E, iš tiesų krizės e, metu e, kai kas netgi pelnosi iš to, tarkim, Vokietijoje, tarkim, 20 procentų priekybos tinkluose krito sviesto kaina. Taigi tų problemų yra kur kas daugiau. Ponas Nikolas. Nikolsonas. Šiaurės Airijoje panašios problemos kaip daug kur kitur ir, e, manau, turime būti realistai. Mm, tas krizinis laikotarpis, spėju, bus labai ilgas. Dar tikrai ne pabaiga yra. Kainos e, mažėja. Ir iš tiesų mes neturėtumėm toliau bloginti padėties rinkoje. Vienas rinčiausių aspektų turbūt, apie ką reikėtų galvoti, tai, kad kovo nebeliks kvoto. Ir žinome, kad kai kurios valstybės narės jau stiprina savo uh, pozicijas, bando didinti gamybą. Ir dėl to turiu e, tris klausimus komisijai. Intervencinės e, kainos, kaip dabar yra numatyta, yra visiškai nerealistinės, ne, ne, netitinka to, ko reikia rinkoje. Ar komisija ketina padidinti intervencinės kainas e, prireikus, ar parodys gerinio ryškumo toje srityje? Antras mano klausimas komisijai būtų toks įvykdžius BŠP reformą, ar jūs turite pakankamai priemonių e, e, padaryti tiem darbam, kurios reikia padaryti ir per ateinančius mėnesius tas darbas, kuris laukia bus labai rimtas. Tai privatus saugomas labai gerai yra. Bet, e, tarkim, jeigu šiandien kažkas bus padėta privato, privato sąjungoje, kitą kovą vėl išauks rautai, tai ar jūs galvosite apie ilgesnį e, laikotarpį? kad reikėtų galvoti apie kažkokią tai pusiausvyrą rinkoje, tarkim, kad dabar į privatų saugojimą kažkas patenka, o po to kovas taiga auga srautai, sraut, reikėtų šį išbalansuoti. Dėkui. Pane Bizoto. Ačiū. Jau sakyta, kad e, valstybės narės nuo embargo kenčia e, skirtingų mastų, taip pat ir regionai atskirose valstybėse skirtingai kenčia, pavyzdžiui, Veneto regione e, šimtas, šimtas milijonų nuostolis yra dėl embargo. Ir tos priemonės, kuriam galim pasinaudoti, yra tiesiog jokingos. Tai prašau kolegų siūsti komisijai aišku signalą reikia reikalauti esminių investicijų, o ne varstyti kažkokius tai uh, na, trupinius, kaip iki šiol buvo. Reikia reikalauti, kad sankcijos būtų sustabdytos ir e, ūkininkai negali e, mokėti už prastus ES sprendimus. Ir jeigu eisim e, tuo pačiu keliu, tai tas kainų kritimas bus na, dar pavojingesnis, nes iš tiesų ES kartais elgėsi kvailai ir negalime leisti savo tokios praumangos savo ūkininkų sąskaitą. Ponas Kuzmiukas, ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad e, kai kalbame apie paramą vaisių daržovių gavintojams, e, tai yra parama atskiriam ūkininkam. Parama skiriama arba tiem, kas e, siunčia vaisius daržovės labdarai arba sunaikina savo terlių. Tačiau problema valstybėse narėse yra pajamų netikimas. E, dėl to, kad labai sumažėjo kainos. Todėl komisija turėtų parengti, numatyti kažkokią tai paramą skirtą tiem, kas neteko pajamų. Be tokio sprendimo parama bus tiesiog simbolinė. Ir dar antras klausimas, kuris jau buvo keltas. Tai sankcijų netaikymas už kvotų viršimą. Padėtis rinkoje sudėtinga yra ir papildomos sankcijos yra visiškai nesuvokiamos. Dėkui. Ponas Desas. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponui Kortė už pristatymą. Ačiū už visą pateiktą informaciją. Uh, Tačiau mane stebina štai kas, kad žemės ūkio komisaras pas mus net, netvyksta, jis, ar jisai serga, ar kažkuo įdomesnių užsijėmęs yra, būtų įdomu sužinoti. Na, o dėl parengtų priemonių, na, tai reikia rimtų priemonių, reikia veikti greitai, ypač kai kalbai eina apie apie greitai gendančius e, produktus, e, taip pat apie e, pieno mm, miltelius. Ir manytumėm, kad reikėtų kuo greičiau pat, leisti pardavinėti produktus, kurių etiketės yra rusiškai, kad būtų galima parduoti, pavyzdžiui, internetu ir panašiai turime uh, veikti nesudėtingai, jeigu taip galima pasakyti, kad, uh, kad rinka turėtų galimybės veikti. Ačiū, panas Vacekovskis. Norėčiau paklausti, kodėl komisija nenaudoja lėšų iš krizės fondo, nes be tų 100 milijonų, 400 milijonų tai iš, te, iš tiesų m, mm, tai yra Yra dar lėšos skirtos bendram rinkos organizavimui, kai tarkim yra e, tam tikras netinkamas rinkos veikimo, veikimas, nes e, iš tiesų krizė ištiko ir, ir e, Lenkija, Estija, Latvija, Lietuva ir iš dalies Vokietija. Ir iš tiesų krizė labai rimta, reikėtų paimti lėšas iš krizės rezervo. Uh, ir nesuprantam, kodėl nepanaudoma lėšos, nes, pavyzdžiui, kai kolibakterijas e. e, e, atvejis buvo, tai tuomet buvo veikiama, o dabar ištiko mus pati sunkiausia žemės ūkio krize pastarojo meto ir šitais fondais šitom lėšom nesinaudojama reikia iš tiesų panaudoti tas lėšas, nes krize yra ypač sunki. Pane Herans Garcia. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijai už pristatymą. Reikėtų veikti greičiau negu anksčiau ir numatytos lėšos gal ir nebloga pračia tie 125 milijonai, bet reikia daugiau numatyti ateities poreikiam. Norėčiau pasakyti, kad e, daugumos e, produktų atveju komisija netkreipia dėmesio į poveikį eksportui. Pavyzdžiui, grybai, tarkim, Lenkija eksportuoja daug grybų į Rusiją. Tai kas, kas, e, kas bus, kai tie grybai pateks į vidaus rinką, kaip tai paveiks konkurentus. Pavyzdžiui, Amerika turi savo fitosanitarinės e, taisyklės, ką mes galim padaryti, kad e, galėtumėm tiekti savo produktus į tą rinką e, toliau. Lenkija turi vykdyti PPO sprendimus, jeigu Europos komisija yra rimtai nusiteikusi, įdomu, kokių priemonių komisija ketina siekti PPO. Ačiū. Pone Aguilera. Gerbėmieji, kalbame apie pasiekmes Europos žemės ūkio, tų politinių sprendimų, kuriuos pirmiausia priemė ES, o po to Rusijos federacija. Tai politinis konfliktas, tikimės, kad jis greitai baigsis, visi to tikimės, tačiau perspektyvos nelabai kokios ir todėl mums kyla nerimas, todėl čia diskutuojame. Komisija prašo e, mūsų pritarti e, patvirtintom e, priemonėm, kad galėtumėm jas paremti, jos turi būti veiksmingos, subalansuotos. Veiksmingos reiškia, kad būtų naudingas sektoriui. Tai reiškia, kad reikėtų išspręsti visos ES žemės ūkio sektoriaus problemas ir, ir turėtų būti ir krizių prevencijų mechanizmas, kad būtų galima sušvelninti poveikį e, kainoms ir e, pabaigos data turėtų būti numatyta, priemonių pabaiga turėtų sutapti su Rusijos embargo e, pabaiga. E, mano šalyje e, labai daug regionų yra ir Valencija, ir Katalonija, ir Leon Lamančia, kurie patiria didžiulę naštą ir norime, kad komisija labiau suprastų, e, koks poveikis yra įvairiom kultūrom, nes iš tiesų viduržėmio jūros regiono kultūrom neskiriamas pakankamas dėmesys, kodėl, tarkim, sprendimas priimamas dėl e, vien, vienų rūšių vaisių, o ne dėl citrusinių, tropinių vaisių ir taip toliau. Pirmininkė, prašau šiek tiek daugiau kalbėjimo laiko. Pavyzdžiui, e, kodėl Tarkim, yra priemonės numatytos e, agurkam, o, o ne kitok, kitokiem vaisiam e, daržovėm. Nes iš tiesų Rusijos e, embargas turi įtakos ir šautinį poveikį ir, ir, ir kitiem produktam. Taip pat reikėtų vykdyti remimo kampaniją, kad skatintumėm vartojimą sąjungos viduje. Ir reikėtų komisijos paklausti, kaip yra su plataus masto platinimu tokių produktų, ar jie nepasinaudoja krize. Ačiū, ponas Tarabela. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš esu, aš kartais pardavinėju vietos rinkoje obalius ir kreušės ir pardavinėdamas e, galėjau stebėti iš tiesų, kaip dabar šis sektorius yra paveiktas esamos krizės. E, laimiai, kad komisija ėmėsi priemonių, bet aš noriu pakalbėti iš kitos pusės, ar negalėtume pasinaudoti šią krizę ir embargo, kad vaisių daržovių, pieno sektoriuje paskatintume didesnį vartojimą. Žinote, kad pasaulinė sveikatos organizacija sako, kad maždaug 400 gramų vaisių, reiktų, vaisių ir daržovių per dieną reiktų suvalgyti. Tik keturiose valstybėse narėse tiek yra suvalgoma. Tai ar negalėtume pasinaudoti šią situaciją ir labiau skatinti žmonės valgyti daugiau vaisių ir daržovių, kad bent jau atitiktų sveikatos mm, organizacijos siūlomas normas? Ačiū, ponas Kalinovskis. Ačiū generalinio direktoriaus pavaduotojai kuris pažymėjo, kad poveikis labai didelis, tačiau Jei pažvelgtumėm į sumas panaudotas intervencijai ir palygytumėm e, su sumom skirtom, kai ištiko ekolio krize, gali susidaryti įspūdis, kad komisija šitos problemos rimtai nevertina, o, o jį rimta, kadangi kenčia tūkstančiai ūkininkų, jų padėtis labai sudėtinga. Kai kalbame apie pieną, pritarčiau tiem, kurie sako, kad reikėtų netaikyti sankcijų tiem, kas viršijo kvotas. Tačiau e, negalime diskriminuoti e, kitų ūkininkų, e, kurie, tarkim, nėra prisijungę prie jokių asociacijų. Ne, negalima jų bausti. Minėjote produktus, kuriem nebus taikomos sankcijos, pavyzdžiui, baltieji E, kopūstai, kiti, kiti kopūstai, o kaip su pekininiais kopūstais, e, pavyzdžiui, reikėtų pagalvoti rimčiau apie produktų sąrašą. Pone Posava. <clears throat> Dėkui, pirmininkė. Aš e, esu dirbus daržovių sektoriuje ir puikiai suprantu situaciją. Neturėtume pulti į paniką, bet norėčiau komisijos paklausti kai kurių dalykų. Noriu pasveikinti komisarą e, Čiološą su e, vykdoma veikla, nors ne visų priemonių, ne, tų priemonių nepakanka. Manau, kad reiktų e, tam tikras kliūtis pašalinti E, išėmimo iš rinkos kainos yra per žemos ir nėra e, tinkamos. 11 metais per E. coli krizę e, įsitikinome, kad išėmimo iš rinkos kaina labai mm, toli yra, labai, labai netitinka produktų gamybos kaštų. Toliau deminimis taisyklė ir E, nukrypti leidžiančios nuostatos, kurias valstybės narės gali taikyti, jas irgi reiktų peržiūrėti. Taip, visi turėtume valgyti daugiau vaisių ir daržovių, bet e, jei kalbame apie tokių priemonių propagavimą ir atitinkamų sumų numatymą, tai tikrai nepadaru, neprimtina yra reikalauti, kad tas propagavimo priemonės iš dalies finansuotų patys ūkininkai, kurie dabar yra kriziniai situacijai. Uh, uh, Ačiū, ponas Ren. Ačiū pirmininkė. Uh, labai gaila, kad nėra vertimo iš estų kalbos, e, kai vyksta tokios svarbios diskusijos ūkininkams. Na, e, sankcijos buvo neišvengiamos dėl to, kad e, Rusija tik tai blogina ir didina krizę Rus Ukrainoje. Tačiau e, importo draudimo poveikis skirtingose šalise e, skirtingas, vienos šalis nukentėjo daugiau, kitos mažiau, kaip pavyzdžiui Baltijos valstybės, Lenkija, Suomija. Nuostoliai e, tikrai reikšmingi, todėl labai svarbu, kad komisija skirtų ypatingą dėmesį tiem sunkumam, kurios išgyvena pieno gamintojai, pieninkistės sektorius, e, reikia e, skubių priemonių pasinaudojant BŽP priemonėms solidarumo e, vardan, kaip kad komisija tinkamai pabrėžė, ES turi palengvinti uh, padėti e, tų gamintojų, kurie pateko į tokią bėdą, kad e, nuostoliai nebūtų pernelik dideli ir ES turi padėti tiem, kas nukentėjo labiausiai nuo importo draudimo. Veiksmai turi e, būti reikšmingi, pakankamos apimties, todėl labai svarbu, kad žemės ūkio streimtųsi veiksmų, kaip įmanoma, greičiau. Uh, nes e, reikia mums e, vykdyti bendrą krizės suvaldymo politiką. Dėkui. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Erstens die Vorbemerkung, ich äh, hätte mir auch heute. Ponas Jarim. Ačiū, ponė pirmininkė. Gaila, kad e, nedalyvauja diskusijoje komisijos narys, nes padėtis tikrai labai sudėtinga esant tokioms aplinkybėm. Kitas dalykas, mes jaučiame tokį poveikį visoje rinkoje, kurio nesitikėjome, jau pavyzdžiui, pomidorų kainos krenta, nes jų Rusija nebepriima. Komisija teisingai pastebėjo, kad reikia papildomų priemonių, skiriamų lėšų nepakaks. Ir įdomu būtų sužinoti, ar komisija galvoja taip pat. Bet pirmininkė, ar nevertėtų parašyti laiško biudžeto komiteto kolegoms, kad jie pradėtų galvoti apie papildomų priemonių finansavimą. Tai vienas klausimas. Kitas klausimas komisijai. Dėl pieno produktų, vaisių ir daržovių moky skirtų mokykloms sistemų. Mes vakar apie tai kalbėjome, kaip greitai galima tikėtis visko. Ir trečias dalykas, jūs minėjote priemonės, kurių galima imtis, kad būtų stabilizuotos ūkių pajamos. Bet um, tos priemonės tikrai dabar labai reikalingos ūkininkams. Ačiū. Ačiū toliau, ponas De Castro. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad šiandieną Pirmiausia, mes turėtume pasimokyti, kokių iš tų klaidų, kurios anksčiau padarėme, reformuodami bendrąją žemės ūkio politiką. Ir reikia galvoti apie naujas intervencinių supirkimų priemonės. Tas prie, e, krizės priemonių paketas kurį rengia Europos parlamentas kartu su kitomis priemonėmis, faktiškai rodo štai ką. Mes sukūrėme sistemą, neturėdami tos sistemos išlaikymui tam tikrų išl... lėšų iš... išlaikyti. Ir būtent dabar ūkininkai savo kišenės moka. Bet noriu komisijos štai ko paklausti. Sūrio privatus sandėliavimas. šiuo atveju ES eksportuoja 33 procentų savo sūrį į Rusiją. Tai yra didelė dalis. O esant intervenciniams pirkimams ir privačiam sandėliavimui rizikuojame, kad nebus teikiama pakankama parama skirtingo brandinimo laiko sūriui ir tokiu būdu konkurencija rinkoje bus iškreipyta. Taigi, kaip aš suprantu, ilgo, laiko, ilgo brandinimo laiko sūriams ši priemonė nebus taikyma, ar aš teisingai suprantu, ponas Agnė. Ačiū. Komisija sakė, kad maistas, kuris anksčiau buvo eksportuojamas į Rusiją, turės pasiekti kitas rinkas. Bet e, Rusija lygiai taip pat savo rinkoje, rinką turės papildyti maisto produktais. Taigi galite įsivaizduoti karuselinės prekybos variantą, atsiras tarpininkų, kurie iš to išloš. Tačiau raginčiau komisiją neapipainioti karuselinės prekybos sistemų beprasmiškais biurokratiniais suvaržymais. Ačiū toliau, ponas Būda. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pažymėti, kad Rusijos embargo ES maisto produktams daro rimtą poveikį, rimtą žalingą poveikį. Ir šiuo atveju reikia kalbėti apie kompensacinės išmokas, kaip tai bus e, daroma ir kam jos bus skiriamos. Nereikia į viską žiūrėti labai primityviai ir nereikia kompensacijų susijęti su o, tais. O, e, kiekiais, kurie turėjo būti išvežti į Rusiją. Nepamirškite, nes egzistuoja ir visa virtinė antrinio poveikio. Ne, mūsų rinkoje bus anuliuoti tam tikri užsakymai, o rinka iškreipyta. Nes pavyzdžiui, Rumunijos gamintojas, kuris tiekia savo produkciją Vokietijai, staiga aptiks, kad šiais metais Vokietijos rinka yra perpildyta savais produktais ir nukentėjęs. Taigi, jeigu vienos valstybės narės prarado Rusijos rinką, tai mes praradome uh, savo įprastinės rinkas Europos Sąjungoje. Ir todėl reikėtų galvoti apie ir antrinį poveikį, ne tik tai tiesioginį Rusijos embargo draudimo poveikį. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš limuzino regiono pirmininkas. Šis regionas yra e, labai išsivyščiusio žemės ūkio regionas, kuris bendradarbiauja su dviem Rusijos regionais ir Rusija, ir Rusijos žmonės labai nori mm, Prancūzijos ir ES žemės ūkio produkcijos. Aš manau, kad tas embargo ilgai nesitęs, nes jisai mm, nu, nebus visiškai naudingas Rusijos piliečiams ir manau, kad reiktų bandyti tą krizę kuo greičiau išspręsti. Mano regione dabar tūkstantis karvių, kurios turėjo būti išvežtos ir mm, eksporto procedūros sustoja. Bet dar kol kas leidžiama į Rusiją eksportuoti bulvių sodinaukus, e, e, bulvės e, kaip sodinimo medžiagą ir kitus dalykus, kurių Rusijai reikia. Tokia būtų mano patirtis. Ačiū toliau, ponas Hasakampas. Pone Hasakamp. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes iš tiesų vis kalbame apie labai rimtą pasaulinio masto krizę. Krizių būna įvairių ir įvairios krizės vyksta šiuo metu. Mes nebejotinai norime didinti Europos Sąjungoje žemės ūkio produkcijos kiekius, bet dėja rinkos to nebegali daugiau toleruoti. Ir mes už praeities klaidas mokėsime pakankamai aukštą kainą. Aš manau, kad pono Tarabelos pavyzdys tikrai labai tinkamas. Reikia pradėti daugiau valgyti vaisių ir daržovių. Nežinau, ar komisija sutiks, kad e, gamybos didinimas esant tokiom sudėtingom sąlygom yra problema intensyviai naudodami žemę, mes ko gero turėtume pirmiausiai galvoti apie tvarų žemės naudojimą, o ne intensyvų žemės naudojimą. Ir ūkininkai tikriausiai daugiau dėmesio turėtų skirti ekologiniai gamybai. Ir aš tikrai galvoju, ar tikrai žemės ūkio produkcijai bus surastos rinkos už ES šalių. E, ir ekologinė produkcija, aš manau, savo pirkėjai tikrai suras. Toliau ponė Šreir Perik. Ačiū ponė pirmininkė. Mane labai nustebino tai, kad į mūsų posėdį neatvyko komisaras. Nes sankcijos rimtas dalykas ir aš tikėjausi, kad jis dalyvaus mūsų diskusijoje. Taip, bet jis pasirinko kitus posėdžius. Niderlandai, ypač nu, Niderlandų vaisių ir daržovių a, sektorius ypač nukentėjo. Ir mums reikia daugiau pinigų, ne tik tų 25 milijonų. Kitas dalykas, kad nukentėjo ir kiti sektoriai. Niderlandų visos ES žemės ūkio sektoriai nukentėjo. Dėl dokumento pataisimo aš sutinku su tuo. Ir baigdama noriu pasakyti pirmininkę dėl sankcijų dar porą žodžių. Tikiuosi, kad mes sugebėsime išsiaiškinti su Rusija ir ši krizė ilgai nesitęs. Pirmininkas, labai ačiū. Ponas Fera. Dėkui, ponė pirmininkė. Du komentarai dėl situacijos dabar didžiausia politinė krizė po šaltojo karo ES ir Amerika nusprendė imtis griežtesnių priemonių prieš Rusiją. Ir manau, nemanau, kad Rusija nėra tokia jau rizikinga šalis ir mes turėtume ieškoti politinio, strateginio, ekonominio bendradarbiavimo priemonių. Prancūzijos nuostoliai dėl embargo vertinami vienu milijardu eurų. Jūs sakėte, kad parama dėja visų tų nuostolių nepadengs. Pagalvokime, kaip nukentės Prancūzijos ir ES ūkininkai. Galime sakyti, kad ES nenumatė, kad tokia krizė gali būti ir e, nėra pasirengusi taikyti e, priemonės, adekvačias priemonės, e, kurios sušvelnintų jos politinius sprendimus. Pone Moginės, aš visiškai pritariu tiems, kurie ragina imtis e, to papildomo mokesčio problemos pieno rinkoje nes padėtis labai rimta ir supermokestis rimtas dalykas. Ponas Dantanas ir ponas Castro pasakė labai uh, taikliai šiandien ryte, reikia užtikrinti didesnį ES ūkininkų solidarumą. Bet mes taip pat turime solidariai veikti su ūkininkais, susidarius tokiai kriziniai situacijai. Šiuo atveju neturime galvoti, kad tai vien tik tai krizė žemės ūkio sektorija, tai politinė problema. Ir mes šiame komitete turime siekti, kad būtų skiriama pakankamai lėšų, papildomų lėšų, ne tik tų, kurios dabar numatytos žemės ūkiui skirtame budžete, kad galėtume įspręsti problemas. Kitas dalykas pono Melo pasiūlymas, kuris tiesi padėtų sumažinti išmokas ūkininkams sąskaitą kitų ūkininkų, tikrai e, tam, kad kiti ūkininkai gautų daugiau, tai yra absoliučiai nepriimtina. Ir kai kalbame papildomas lėšas, tai yra atskiras klausimas. Ir norėčiau, kad komisijos atstovas, generalinio direktorato atstovas, mums papasakotų, ką jis apie tai galvoja. Ponas Hofmanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš, ponas Domermanas. Aš kalbėsiu labai trumpai ši krizė ne žemės ūkio sektoriaus krizė, tai yra labai stambi tarptautinė krizė. ES ūkininkai tiesiog dabar moka atitinkamą kainą už tą kilusią krizę kurioje įsivėlusi į Rusiją. Tačiau mano galva šiek tiek absurdiška situacija susidarė. Mes turime žemės ūkiui skirtą biudžetą, o papildomai ieškome kito šal, finansavimo šaltinių. Mes e, matome labai žemas vaisių ir daržovių kainas. Mano šalis išaugina 10 procentų viso ES obolių derliaus. Jūs žinote, jūs kalbėjote apie priemonės, bet tų priemonių nepakanka ir jos ne visai yra tinkamos. Aš manau, komisaras turi galų gale pradėti galvoti, kad um, pagrindinis mūsų tikslas yra vis tik surasti papildomų finansavimo šaltinių, ko gero, o negalvoti, kaip įsiversti su turimomis lėšomis. Pone Moja, norėčiau atkreipti dėmesį komisijos iš tai, ką gal komisija ir nežino, kad be šio embargo, nuo kurio nukenčia ūkininkai, ypač ES pietuose tie ūkininkai ir taip jau vos vos išgyvena. Nėra nei kokybės kontrolės, nei kainų kontrolės ir ūkininkai net nenori skinti, pavyzdžiui, obulių, nenori derliaus, nes iš Maroko atveža pigių vaisių. Ar jūs apie tai galvojate? Ar jūs galvojate apie tokius ūkininkus? Ponas Andriu. Taip jau buvo pasakyta, kad ši krizė pirmiausia tai yra politinė krizė. Norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad jinai sparčiai, greitai jau rūpiučio mėnesį ėmėsi veiksmų, E, siekiančių švelninti krizės padarinius. Aišku, kad ši krizė labai stipriai paveikė ūkininkus ir žemės ūkį. Šios krizės pagrindinės aukos yra ūkininkai ir žemės ūkis, bet mes turime čia renktis ir ilgesniem, ir ilgalaikiam priemonėm. Norėčiau atkreipti dėmesį į priemonių klausimą. Ši krizė verčia mus pagalvoti, ar mums nereikia konkretaus tokių situacijų valdymo biudžeto. Ir mes turėtume kuo greičiau pradėti diskusijas parlamente kartu su komisija ir taryba, kaip geriau e, kovoti su ta krize. Ir norėčiau paklausti komisijos, ar, ar ne, nebūtų galima nuplanuoti uh, E, kuo greičiau imtis tokių diskusijų, ypač turint galvoje, kad biudžeto lėšos yra ribotos. Ponas Eriksonas. Ačiū pirmininkė. Tiesiog noriu pasakyti, kad šiuo atveju komisija reagavo tinkamai ir labai greitai. Taip, Kai kurie regionai, kai kurie ūkininkai susiduria rimčiau su šią problemą, tačiau nereikia išpūsti viso reikalo. Nereikia sakyti, kad tai, kad grėsmė kyla ūkininkavimui Europos Sąjungoje. Tikrai nėra taip. Bent jau aš galvoju Kita vertus, mes nebejotimai turime solidarizuotis su nukentėjusiais ūkininkais. Tačiau galiausiai pasaulio rinka, na, nemanau, kad pasaulinėje rinkose kainos kris. Ir daugumą produktų bus įmanoma parduoti kitose rinkose, ne tik tose, kuriuose veikia ūkio veiklos subjektai šiandien. Ačiū, pana Ribel. Ačiū, ponė. Pone Ribeiro, ačiū ponė pirmininkė. Mane labai neramina Rusijos embargo pasiekmes, turiu galvoje ir tiesioginės, ir netiesioginės pasiekmes. Ir mes turėtume daryti viską, kad išvengtume sniego grūties nuo kalnų efekto, domino efekto. Aišku, pirmiausia, rei, turės priimti sprendimą uh, tam tikros valstybės narės, bet turi reaguoti ir Europos Sąjunga. Mes norime, kad ir Rusijos problema būtų sprendžiama vieningai, bet nereikia pamiršti ir vidaus problemų, su kuriomis susidūrėme ir kurios mus neramina jau kurį laiką, pavyzdžiui, pieno rinkose. Kokių priemonių ketina imtis komisija kad paremtų valstybės narės, kurios netiesiogiai nukentės nuo Rusijos embargo, kaip pavyzdžiui Portugalija. Ar mes esame pakankamai finansiškai stiprus, kad galėtume padėti ir tokioms šalims? tokioms valstybėms narėms. Pirmininkas, ačiū, pasisakė 35 komiteto nariai, o dabar noriu suteikti žodį komisijos atsovui ponui Korte kad jis atsakytų į klausimus. Ačiū. Na, pirmiausiai turiu pasakyti greičiausiai, kad aš tikrai negalėsiu atsakyti į visus klausimus, nes ne viskas priklauso mano kompetencijai. Bet pabandysiu juos sugrupuoti visus klausimus pagal penkias kategorijas ir atsakyti į kiekvieną iš tų kategorijų apskritai. Na, buvo tokių pasisakymų, kad mes nepakankamų priemonių ėmėmės. Tai buvo pasakyta nedviprasmiškai pakankamai. Na ką šitai galiu pasakyti? Taip. Mūsų priemonių arsenalas, kaip sako mes, kaip sako komisijos narys Čiolos, leidžia mums veikti, bet nemažai tų priemonių bus taikoma pirmą kartą. Tai tiesiog bus išbandymas tų priemonių. Bet mes vis tiek turime jas išbandyti. Jeigu tos priemonės neveiks, tai mes tada imsimės papildomų žingsnių. Taigi, viena vertus, manyčiau dabar pats laikas panaudoti turimas priemonas, o jeigu jų nepakaks, imsimės papildomų priemonių. Mes labai atidžiai stebime padėti rinkose ir reaguosime tada, kai reikia. Ir norėčiau šiame kontekste prisiminti maisto ir daržovių sąrašą, kuris kai kurių narių nuomonę netinkamai sudarytas. Taip mes visiškai gerai suprantame, kad kai kurie pietų Europoje auginami vaisiai neįtraukti į tą sąrašą, bet jie neįtraukti todėl, kad jų derlius surenkamas vėliau, ne dabar. Ateis laikas ir mes imsimės priemonių nes yra skirtingas derliaus surinkimo laikotarpis, o laikotarpiu nuo dabar iki lapkričio pabaigos tie 125 milijonai yra skiriami atitinkamai pagal derlių surinkimą. Bet aišku, nebejotinai mes e, galvosime, kaip padėti ir petiniams valstybėms narėms. Ta pati galiu pasakyti, atsakydamas į ponios Nikolson ir kitų klausimą dėl privataus sandėliavimo, pagalbos trukmės, pagalba sūriui ir ne tik sūriui, bet nugrepto pieno milteliams ir sviestui visada egzistavo. Ir mes naudojamės tais pačiais kiekiais. O privataus sandėliavimo išlaidos tenka valstybėms narėjams, mes turime labai aiškius duomenys ir jie patikimi. Taigi pažiūrėsime, kaip suveiks ši priemonė, jeigu ne, tai tada imsimės kitų priemonių. Taip jūs minėjote, kad um, laikotarpis pratestas tam tikram mėnesių skaičiui, bet įmanoma jį pratesti dar septyneriems mėnesiams. O dabar uh, sūriai. Sūris, kuris atsidurs uh, privačiuose sandėliuose nuo kitų metų kovo mėnesį, vis tiek naudosis uh, paramos priemonėm. Ir ne tik tai tas sūris, bet ir sūris, kuris liks rinkoje. Taigi pati sistema numato ilgesnę e, priemonės taikymo trukmę. Kitas dalykas, kurį noriu pasakyti, kad tikrai priemonių nepakanka. Ir reikia galvoti apie kitas priemonės, bet tuo pačiu reikia galvoti apie biudžetą. Iš kur imsime lėšų? Yra rezervas kurį galima būtų panaudoti krizių atveju. Bet klausimas labai sudėtingas ir man būtų sunku dabar labai detaliai įsvarstyti dėl įvairių priežasčių, įvairių neiškumų. Bet visos dabartinės priemonės bus finansuojamos iš turimo biudžeto. Mes dar nepriėmėme sprendimo panaudoti tą rezervą, tas atsargas finansinės, kurios numatytos kriziniams atvejams. Taigi mes e, turėsime įsiversti su šių metų biudžetu. Bet jūs žinote, kad komisijos įgaliojimai baigėsi šių metų spalio 16 dieną. Ir aš manau, kad iki tos dienos mes jau uh, žinosime apie papildomas galimybės. O valstybių narių sąskaitos mus pasieks uh, po, 16, po spalio 16. Dabar apie kitus finansavimo šaltinius. Tai nepamirškite, 15 metų biudžetas nepatvirtintas. Yra skirta tam tikra suma visoms BŽUP priemonėms kitų metų biudžeto projekte. Ir tai yra 58 milijonai. Bet taigi nepatvirtinta suma, nes mes dar nežinome. Tol, kol nėra konkretaus 15 metų biudžeto, mes negalime to biudžeto pinigų dalinti ir nelabai galime, ko gero, galvoti apie rezervą. Ir politinė prasme tikrai yra a, pravartu, tikrai pravartu būtų pirmiausia turėti tą 15 metų biudžetą ir žiūrėti, ką mes galime papildomai panaudoti. Dar viena pastaba. Kai kurie garbus komiteto nariai sakė, kad nukentėjo nuo sankcijų tik ūkininkai. Taip. Jie nukentėjo nuo tiesioginio importo embargo. Bet nepamirškite, kad nukentėjo ir kiti sektoriai, nes jie visi tarpusė visus jie. Toliau. Pieno produktai. Pieno rinka kad intervencinės kainos yra per žemos, o kvotos turėtų būti paliktos, aišku, jos turėtų būti tikslinamos. Vėlgi, šiuo atveju galiu pasakyti tai, kad pirmiausia reikia pažiūrėti, kaip veikia turimos priemonės. Jūs žinote, kad teisėkuros būdu yra nustatytos intervencinės kainos, taip galbūt jos yra per žemos dabar, bet nepamirškite, uh, Daug metų e, intervencinių pirkimų kainos buvo labai aukštos, nors rinka klėstėjo ir ūkinės veiklos subjektai klėstėjo. Dabar dėl kvotų. Taip, kvotos, kvotų sistema dinks kitų metų kovą. Toks priimtas sprendimas ir priėmė visos trys teisėkuros institucijos. Kiek prisimenu, taryboje labai sunkiai vyko dėrymos, dėrybos, dėrybos ir e, nebuvo užsitikrinta pakankama valia, kad situaciją galima būtų pakeisti. Tai padėtis pieno rinkoje pasikeitė. Ir gal reikalinga kažką tikslinti. Bet ką tai reiškia? Faktiškai tai reikštų didinti kvotas tais atvejais, kai mes susidūrėme su pasiūlos pertekliumi. Nes pieno vartojimas ekspor, kaip ir eksportas, krenta. Ir dėl tų priežasčių per ankstesnius metus buvo numatyta lankstesnė kvotų sistema. Toliau, skirtumas tarp gamintojų organizacijų ir tų, kurie nėra susibūrę į gamintojų organizacijas. Na, tai yra standartinė, sakyčiau, ES politika ir Europos parlamentas tokiai politikai pritarė. Jis skirta tam, kad būtų galima sustiprinti atskirų ūkininkų poziciją rinkose, kad būtų galima jos geriau apsaugoti nuo netikėtumų rinkose. Ir jūs patys suprantate, kad geriausias būdas kovoti su blogybėmis tai burtis į organizacijas. Taržovių augintojai, pavyzdžiui, turi paprastą pasirinkimą. Atrodytų, ūkininkas gali galvoti, kągi, arba aš galiu surinkti derlių ir jis žus, arba tiesiog jo nerinkti, arba jį sunaikinti, bet visada įdomu, ką darys kaimynas. Kaimynas galbūt dėka to, kad dalyvauja uh, E, organizacijoje, gamintų organizacijoje, parduos bent jau dalį produkcijos rinkoje, galės atsispirti tam rinkos neigiamam spaudimui geriau negu e, organizacijai nepriklausantis ūkininkas. Taigi, 13 vaisių daržovių atveju mes tikrai e, paramos numatę kur kas daugiau, net ir tiems, kurie nepriklauso organizacijoms bet krizės atveju patikėkite tikrai daug geriau būti gamintojų organizacijos nariu. O dabar pabandysiu atsakyti ir mano kolegė labai dėmiai klausysis, ką aš sakau, nes jį geresnė specialistė, nei aš taigi dėl išorės rinkų. Ką daryti, kad daugiau būtų galima parduoti išorės kitose rinkose mūsų produkcijos. Na, mes skiriame papildomai betų lišų, kurios jau yra skirdos pardavimų skatinimui 13 milijonų eurų. Bet vienas dalykas akivaizdus ir gal geriausia būtų pateikti pavyzdį, kad būtų viskas aišku. Šiuo metu vykdoma nemažai programų, kurios yra skirtos eksportui į Rusiją skatinti. Ir mes dabar turėtume paklausti valstybių narių, ar jos pageidauja ir toliau vykdyti tas programas, o gal perorientuoti ir tas priemonės nukreipti į, pavyzdžiui, Azijos kraštus ar į kitus kraštus. Toliau, sanitarija, fitosanitarija ir kliūtis bei prekybos dėrybos per ilgai nenoriu kalbėti šio klausimu, bet akivaizdu, kad mums reikia spartinti dėrybą su jungtinėmis valstybėmis, Turkija ir kitomis šalimis. Nes šiuo atveju aš manau, kad reikalinga solidariai reaguoti visoms šalims. Mums labai uh, džiugina šalių kandidačių ministrų pareiškimai, kaip ir JAV pareiškimai, kad uh, nedžiugina tokie pareiškimai, kad mes išstumti iš Rusijos rinkos. Bet dėl PPO galiu pasakyti, kad um, ne mūsų direktoratas, o prekybos generalinis direktoratas šiuo metu analizuoja, ar įmanoma paduoti į PPO teismą Rusiją, kad Rusijos embargo užsiimtų PPO ginčių sprendimo komitetas. Dėkoju gerbiamam komisijos atstovui. Ponas Vaicehovskis pateikė laiško projektą dėl klausimo žodžių, kuris e, bus teikiamas komisijai, taigi žodis ponui Vaicehovskijui. Mūsų diskusijos parodė, kad sutarėme, kad situacija daugelioje Europos žemės ūkio sektorių yra sudėtinga kai kuriuose šalise krizės poveikis ypač stiprus ir dėl to norėčiau paprašyti pono pirmininko ir kolegų į kitą, e, į kitos plenarinės sesijos darbo tvarkė įtraukti klausimą žodžiu ir diskusijas. E, klausimas būtų toksai, kokios priemonės, kokių priemonių ėmėsi ir dar imsis Europos komisija e, spręsti kriziai, kurią Rusijos priekybos draudimas sukėlė. Kitas klausimas, ar komisija planuoja išplėsti siūlomų priemonių taikymą ir kitose sektoriuose. Tokius žodinius klausimus aš siūlyčiau įtraukti į plenarinės sesijos darbo tvarkę mūsų komiteto vardu. Dėkui. Dėkuoju ponui Vaičiakovskijui. Ir suprantu, kad komitetas pritarė tokiam prašymui. Mes parengsim tą žodinį klausimą raštu ir įtrauksim tą klausimą į kitą plenarinę sesiją. Prieštaravimų nematau. E, taigi dėkoju visiems už dalyvavimą diskusijose. E, dėkoju Agri generalinio direktorato atstovams. O dabar reikime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra reglamento projektas, reglamento pasiūlymas dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo. Tai yra labai svarbus reglamentas ir tai bus šį rūdienį vienas svarbiausių mūsų komiteto svarstomų klausimų. Reglamentas dabar e, esami teisės aktai, tarybos reglamentas 834-2007 bus panaikinamas ir atsiras naujas reglamentas dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo. Jo tikslas pašalinti kliūtis, užtikrinti konkurenciją, <clears throat> teisingą konkurenciją ir sėkmingą tokių produktų rinkos funkcionavimą bei didinti vartotojų pasitikėjimą. Yra dvi komisijos iniciatyvos susijusios su šiuo reglamentu. Pirmiausia, komisija yra patvirtinusi ekologinės žemdirbystės Europos Sąjungoje plėtros planą ir toliau komisija gavo mandatą iš tarybos dėrėtis dėl tarptautinių susitarimų e, šio priekybos, dėl, dėl šio priekybos režimo pasikeitimų. Komisijos atstovė, kuri atvyko šiandien į mūsų posėdį, yra Monik Parija. Ja sveikinu ir norėčiau paklausti jos apie tą dėrybų mandatą, kurią, kurį birželio mėnesį e, komisijai suteikė taryba. Taigi, ponia Parija, žodis jums. Si, Dėkui, ponia pirmininkė. Labą dieną visiems. Norėčiau pasinaudodama progą pasidžiaugti kad yra skirtas pranešėjas šiam darbui. Džiaugiuosi, kad man sutikta garbė šiandien atvykti į jūsų komitetą ir pateikti komisijos pasiūlymą skirtą ekologinės gamybos plėtrai Europos Sąjungoje. Žinote, kad ekologiška gamyba auga maždaug 10 procentų per metus ir dabar vertinama maždaug 20 milijardų eurų eurų. JAV ir ES sudaro maždaug 90 procentų ekologinės gamybos visame pasaulyje. Kiekvienai iš pusių tenka po 45 procentus. Ekologinė gamyba yra maždaug 10 milijonų hektarų. Taip pat reiktų pasakyti, kad e, tie, kas dirba ekologinėje gamyboje, ūkininkai, yra daugiausia jauni ir daugiausia vadovų. Čia yra moterų. Ir ši gamyba yra labai svarbi, skatinant užimtumą ir didinant konkurencingumą. ES produktų konkurencingumą. Ir dabar ši gamyba atsidūrė kaip ir E, savo pačios e, situacijos auka. Dėl to komisija nusprendė imtis atitinkamų priemonių. Žinome, kad ekologinės gamybos ir su ją susijusi našta, biurokratinė našta yra labai didelė. Ir ekologinė gamyba e, plėtojasi dvigubai lėčiau negu šios uh, ekologiškų produktų rinkos plėtra. Uh, maži ūkiai, maži ūkiai <clears throat> yra labai paplitę šioje gamyboje. Ir reikia pasakyti, kad yra nemažai sukčiavimo ekologiškos gamybos rytyje, uh, Dėl to mažėja vartotojų pasitikėjimas ir audito rūmai yra pateikę rekomendacijas dėl to, kaip gerinti ekologiškos gamybos kontrolės sistemą. Kalbant apie tarptautinės dėrybas, kol kas abipusiškumo principo gyvendinimo e, dėl ekologinių produktų prekybos nepavyko pasiekti. Komisija norėtų, kad būtų galima išlaikyti pasitikėjimą šią e, gamybą, kad ir ūkininkai tikėtų, kad ši rinka yra jam naudinga ir aktyviai dalyvauti ekologinės <clears throat> gamybos sektoriuje ir kad šiais ekologiniais produktais pasitikėtų ir vartotojai. Komisija uh, pradėjo renkti šią reformą nuo poveikio vertinimo studijos, išklausydama sektoriaus specialistų bei e, piliečių, mokslininkų, kontrolės institucijų, žemės ūkio tarybų, trečiųjų e, valstybių, akademinės visuomenės, mažmeninės prekybos, e, restoranų, gyvūnų gerovės ir gyvūnų apsaugos specialistų nuomonių. Taigi mes norėjome susirinkti visų visų e, nuomonės, kad galėtume kuo geriau suprasti, kokia yra situacija ir kas jaudina visus tuos, kas veikia šioje rinkoje. Ir komisija parengė įvairius scenarijus, e, siekiant e, kokybiškai ir kiekybiškai e, keisti šią rinką. Rengiant tos pasiūlymus buvo remiamasi poveikios vertinimo studija ir visi suinteresuoti asmenys visose komisijos darbo etapuose buvo informuojami. E, tas konsultavimasis su įvairiais specialistais, truko pusantrų metų, buvo gauta 47 tūkstančiai atsakymų ir remiantis visą surinktą informaciją ir poveikio vertinimu komisija ir parengė savo pasiūlymą. Tas pasiūlymas yra dabar pateiktas ir norėčiau čia pristatyti pagrindinius jo tikslus. Pirmiausia, tai pašalinti trūkdžius ekologinės gamybos plėtrai ES, supaprastinant ir palengvinant biurokratinę naštą, nes šie dalykai susilaukia daugiausia kritikos. Toliau užtikrinti teisingą konkurenciją e, biologinių ekologiškų produktų rinkoje. Ir trečiasis tikslas, jau jį minėjau, užtikrinti vartotojų pasitikėjimą. Užtikrinti vartotojus, kad tie ekologiški produktai, kuriuos jie vartoja, iš tikrųjų yra ekologiški ir atitinka tokiam produktam keliamus reikalavimus. Ir ES e, ekologiškų produktų ženklą turintis produktas e, būtų tos pačios kokybės produktas visoje ES ir net importuojamų iš trečiųjų šalių ekologiškų produktų e, kokybė būtų ta pati. šis sektorius turi labai nemažą darbo vietų kūrimo potencialą. Dabar pasiūlymo turinys, reglamento pasiūlymo turinys. Trumpai pagrindinius dalykus pristatysiu, kaip mes numatome šių tikslų įgyvendinimą šiuo reglamento pasiūlymu. Taigi, siūlome supaprastinti ir padaryti aiškesnius teisės aktus, kurių tikslas būtų ir mažinti administracinę naštą. Komisija e, aiškina tekstą, aiškina taikymo sritį, pasiūlymas numato remtis ne apibrieštimis, kurios gali būti interpretuojamos, bet bus remiamasi tik tai sąrašuose pateiktais produktais sutarties pirmo priedo ir e, reglamento pirmo priedo e, sąrašuose esančiame, esa, e, esančiais produktais administracinius kaštus planuojama mažinti 25 procentais. 37 įsipareigojimai iš 135, kurie dabar yra, nebebus, e, e, jų nebeegzistuos. Pasiūlymas remiasi, e, kad kontrolė turi būti vykdoma remiantis riziką, o ne nuostata dabartiniuose teisės aktuose, pagal kurią visi tokie gamintojai turi būti tikrinami bent kartai metus. Dabar kontrolė vyks rizikos pagrindu smulkus ūkininkai prašė, kad grupinio sertifikavimo sistema būtų naudojama. Tokią sistemą jau naudoja kai kurios trečios šalis ir tuo būdu sertifikavimo ir kontrolės kaštai smulkiem ūkininkam sumažėja ir jam lengviau grupėmis organizuotai parduoti savo ekologinius produktus, kad būtų užtikrinta teisinga konkurencija siūloma labiau harmonizuoti e, taisyklės ir mažinti dabar esamų išimčių, skai, išimčių skaičių. To prašė tiek specialistai, tiek ūkininkai, tiek e, tie, kas užsima kontrolę. Taip pat pasiūlyme e, planuojama stiprinti vartotojų pasitikėjimą, kad pirkdamas ekologinį produktą, kokia be būtų jo kilmė, vartotojas būtų užtikrintas, kad jis atitiks visus tokiam gaminiu taikomus reikalavimus. Ir numatoma taip pat mažinti sukčiavimo riziką. Visi šioje grandinėje veikiantys ekonominiai subjektai bus tikrinami taip pat ir mažmeniniai prekybininkai, kurių kontrolė ir tikrinimai pagal dabartinę sistemą nevykdomi. Taip pat e, tikrintojai specialistai e, prašė e, mūsų e, atitinkamai nustatyti taisyklės, kad kuo labiau sumažėtų sukčiavimo rizika. Taip pat šiame pasiūlyme kalbama ir apie tarptautinę prekybą, siekdama abipusiškumo principo įgyvendinimo komisija sieks, kad ES ekologinių produktų gamintojai galėtų išeiti ir į kitų šalių rinkas, e, į trečiųjų šalių, ne ES šalių rinkas. Nes anksčiau didžiausias dėmesys buvo E, skiriamas tik importui, ekologinių produktų importui iš trečiųjų šalių, bet dabar mes norime užtikrinti abipusiškumo principo įgyvendinimą ir sudaryti geresnės sąlygas ES ekologiškų produktų gamintojams išeiti į kitas pasaulio rinkas. Ir mes taip pat numatome čia šios sektoriaus veiksmų planą kuris leistų gyventinti šiame pasiūlyme numatytas priemonės ir toliau plėtoti šį sektorių ES. Šis pasiūlymas yra vienas iš dviejų Italijos, kaip dabar ES taryboje pirmininkaujančios šalies prioritetų. Jis buvo pristatytas taryboje ir jau Graikijai pirmininkaujant prieš tai prasidėjo darbai šioje srityje. Komisija norėtų, kad šis klausimas judėtų į priekį sparčiai. Tai yra labai svarbus bendrosios žemės ūkio politikos klausimas. Ir ypač dar ir dėl to, kad jo e, darbo vietų kūrimo potencialas ne tik gamybos, bet ir perdirbimo bei platinimo sektoriuje yra labai didelis ir džiaugiuosi iš anksto mūsų e, bendradarbiavimu su parlamentu ir mūsų diskusijomis dirbant šioje srityje. Ačiū. Panas Eriksonas. Ačiū. Ačiū komisijai už iniciatyvą manau, neklystama sakant, kad tai sritis, kuria auga, vis didėja ekologiškų produktų paklausa, vis daugiau darbo vietų šiame sektorije ir ūkininkai gali daugiau uždirbti. Bet yra ir kai kurių problemų su siūlomu reglamentu. Nors pagrindinė idėja gera. Atrodo, kad, kad tai, kas dabar siūloma, sukurs didelės kliūtis ūkininkams. Kalbėjausi su švedijos gamintojais, vartotojų organizacijom ir jie mano, kad tai gali lemti iš tiesų uh, apie 80 procentų ekologinės produkcijos sumažėjimą. Nes siūlymuose neatsižvelgiama į poreikius, kurios turi mažos grupės, pavyzdžiui, auginančios sieklas ir panašiai. Tai reikėtų apie tai pagalvoti, jeigu norime, kad šitas sektorius auktų, kad turėtų perspektyvą ateityje. Uh, Todėl reikia daryti pakeitimų pasiūlymą, kad jis būtų geras, pozityvus sektoriui. Antraip, tie, kas dirba šiame sektorėje, mano, kad geriau likti būtų prie seno reglamento, o ne keisti į naujo. Ačiū. Ateityje dar aptarinėsime šitą klausimą, bet dabar apsiribuokim pasisakymais, kurie truktų pusantros minutės. Panas Andriu, ačiū, ačiū komisijai už tai, kad apibūdino kontekstą, kuriame teikiamas šitas pasiūlymas, pagrindinė mintis sudaryti sąlygas sektoriui aukti. Ir aš manau, kad Mm, tikslas e, e, geras. Ir todėl svarbu yra pakeisti galiojantį reglamentą, jeigu mes norime, kad tvariai būtų auginama ekologinė produkcija ES. Todėl e, tai reiškia, kad tarp valstybių narių reikės labiau suderinti taisyklės. Ir vis dėlto, jeigu išlaikytumėm tam tikrą lankstumą, tai padėtų sektoriui vystytis, aukti. Ir manau, jog reikės galvoti apie tai. Aišku, pasikonsultavus su, su e, ekspertais, kaip būtų galima suderinti vienoje valdoje dviejopą e, gamybą, ir ne. Pavyzdžiui, Prancūzijoje 23 procentai ekologinio ūkininkavimo yra iš esmės mišrus ūkininkavimas, todėl mes turime užtikrinti, kad reglamentas nelemtų. Um, neplanuotų pasiekmių, išskyrus, aišku, tas, kurių, kurių siekiama, kad nebūtų taip, kad bendras gamybos lygis e, sumažėtų. Ir turėtume palikti galimybę dirbti mišriems ūkiams. Sakėte, jog reikia veiksmingai organizuoti kontrolę, patikras ir na, turime, aišku, šį klausimą šiaip suderinti valstybėse narėse, kad, kad tai veiktų. Reikia galvoti apie rizikos analizę. Uh, Na, e, klausiausi jūsų ir manau, kad e, turbūt sutiktumėm su tuo, kad e, kontrolės reikalavimas taikomas visose etapuose iki pat pateikimo į rinką. Ir pabaigai, pirmininkė, pasakysiu, manau, jog akivaizdu, kad čia kyla komitologijos klausimas. tekste daug teisėkūrinių e, aspektų, kurie bus sprendžiami komitologijos e, procedūros pagalba. Manyčiau, kad reikėtų apie tai pagalvoti, nepalikti tų klausimų paskesniam etapui. Ačiū, žodis ponui komisarui, ponui Renui. Ačiū pirmininkė. Žinom, kad ekologiškų produktų rinka auga Europoje ir tai labai svarbis rytis šiandien Europos žemės ūkiai. Svarbis rytis ir šiandien ir rytoj. Svarbu, kad, kad komisija ir pirmininkavinti Italija įvardėjo tai kaip prioritetą. Mūsų supratimu, Europos teisės aktai turėtų vis labiau skatinti ekologinę gamybą. Ir šiuo požiūrio galiojantis ES e, ekologijai skirti teisės aktai pakankamai gerai veikia, vis dėlto tai neišsprendė visų iššūkių kylančių ekologiškai gamybai. Pavyzdžiui, e, jeigu kalbėtumėm apie šiaurės regionus, kur gan, gan šalta, Na, aišku, tokie, tokie teisės aktai pagristi, iš principo pritartumėm jiem, kai kurie uh, ekologišką produkciją auginantis ūkininkai sunerime dėl kai kurių elementų šitos e, galimos reformos ir kas daugiausia juos neramina, tai tai, kad dėl reformos ekologiškai ūkininkauti bus sunkiau negu dabar. Girdėjau įsigalios komisijos, patvirtinus komisijos pasiūlymą, bus e, daugiau kontrolės, daugiau biurokratizmo ir e, to biurokratizmo ir taip jau yra per daug e, ekologinio ūkininkavimo srityje. Žinoma, labai svarbu išlaikyti vartotojų pasitikėjimą ekologiškų ūkininkavimų. Tačiau mūsų supratimu, kortolė, kontrolės didinimas, biurokratizmo didinimas nebūtinai duos tuos pageidavimus rezultatus. Uh, Mes e, būtumėm už perėjimą prie riziką grindžiamos priežiūros. Priežiūra turi būti e, efekti, efektyvesnė ir iš esmės nereikia didesnės e, kontrolės, pavyzdžiui, mažmeninės prekybos ekologiškais produktais. Turėtumėm siekti mažinti biurokratizmą, tai leistų sutaupyti Ir šiame kontekste e, ypač reikėtų nepamiršti smulkių ūkininkų. Bendrai paėmus e, komisijos pasiūlymas e, tobulintinas iš esmės, reikės minių pakeitimų kitol, kol jis galės įsigalioti. Ir da, e, konkrečiai tai e, pasakytina apie viso ūkio perimą prie ekologiškos gamybos. Tad iš esmės pritartume pasiūlymui, tačiau e, norėtume pamatyti esminio pasiūlymo patobulinimo. Dėkui. Ačiū, panė Sairė. Ačiū. Komisija dabar standartizuoja ekologišką ūkininkavimą. Tačiau e, visoje ES ūkiai nevienodi, jų negalima sulyginti. Pavyzdžiui, kaip ūkininkai dirba Suomijoje, Olandijoje ar Graikijoje. Jeigu viską standartizuosim, tai nereikš, kad jie galės dirbti pagal vienodas e, sąlygas, vienodam sąlygom, nes aplinkybės na, skiriasi. Ūkininkai susiduria su skirtingom aplinkybėm. Kalba eina apie ekologišką ūkininkavimą. Taigi esmė, kad visas procesas turi būti uh, ekologiškas nuo pradžių iki galo, bet daugelio verslo atveju tai neįmanoma yra. Daugelis dalykų, kurių reikėtų tokiam mastui, nu, tiesiog, tiesiog nėra. Todėl komisija turėtų pagalvoti apie tai, kaip lankščiau būtų galima apibriežti ekologišką ūkininkavimą. Aišku, ūkininkavimas, kaip čia sakoma, turi būti išimtinai ekologiškas, bet tai yra ūkių, kur jis mišrus yra, tad iš tiesų turėtų būti palikta ta galimybė vystyti iš dalies ekologišką ūkininkavimą. Ponas Hausling. Ačiū. Pirmininkė, svarstome komisijos pasiūlymą. Tai svarstysime gan uh, ilgai. Na ir žiūrėsime, ar pasiūlymas sumažins biurokratizmą, padidins pasitikėjimą, padės e, plėtoti ekologišką unikininkavimą, bet kalbėjusi su tokio ūkininkavimo asociacijom, jos kritiškai vertina šitą pasiūlymą, kadangi mažai tikėtina, kad tai sumažins biurokratinę naštą ypač smulkiausiams ūkiams. Uh, kyla labai daug klausimų, labai daug aspektų bus sprendžiami deleguotojų aktų e, pagalba, tas skaičius labai didžiulis tokių klausimų ir tikėtina, kad ta sistema bus e, abejotina. Tačiau turiu kalbėti atvirai, komisija neturėtų elgtis taip, tarsi staiga suprato, kad tai svarbus e, sektorius, e, kur, e, kuris labai daug eksportuos. Europos Sąjunga turėjo jau savo taisyklės, savo reikalavimus, galbūt buvo ir tam tikrus spragų, tačiau reikia kalbėti labai konkrečiai. Na, buvo išsakyta kritika, kad viskas pakankamai e, aptaku. Bet ar iš tiesų komisija pasieks norimų rezultatų? Paklauskite vartotojo, ar norit, kad jūsų e, maisto produktuose būtų pesticidų ar neaišku, kad pasakys, kad ne. Bet kas labai neramina, tai, tai kad uh, bus e, nustatytos likutinės e, vertės ekologiškose e, produktuose, remiantis, pavyzdžiui, kūdikių maistui taikomais reikalavimais. Bet ekologiškose produktuose gali būti likučiai, kurie nepriklauso nuo ūkininkų valios. Pavyzdžiui, tai e, gali būti nuo, gali priklausyti nuo kaiminystėje vykdomo žemės ūkio veiklos. Na, manau, e, tai yra esminės klausimas. Čia kalba eina apie teisinį apibrieštumą. Atsitiks e, taip, kad e, ekologiškas ūkininkavimas vis rizikingesnis bus. Kitas klausimas yra ekologiškų produktų importas. Komisija bando galvoti apie tarpusavę pripažinimo sistemą ekologiškų produktų vykdydama dėrybas, bet tai nemaža problema yra. Aišku, reikės uh, parengti tokias taisyklės, kurios didintų vartotojų pasitikėjimą ir e, reikės išspręsti šitą problemą. Tai aišku, e, kitos valstybės siūlo tarpusavio pripažinimo sistemą, mes turime pagalvoti, ar tai vyks. Reikia tvarių ilgalaikio kriterijų. Antraip, sektorius e, tik tais mažės, o ne auks. Jeigu norim, kad daugiau ūkininkų pereitų prie ekologiško ūkininkavimo, jeigu norim, kad būtų paliktas atviras kelias, tai jeigu norime, kad būtų šimtų procentų naudojamas ekologiškos sieklos, aišku, tai sveikina, bet reikia, reikia turėti uh, rinką tokios e, sodinimo medžiagos. Ne, uh, Negalima to reikalauti iš ūkininkų, jeigu tokios sodinimo medžiagos nėra. Taigi reikia, reikia sukurti tokios priekybos kanalus, kurti valstybėse narėse tokias struktūras, jeigu jų nėra. Reikia numatyti uh, išimtis. Uh, tokiu atveju, jeigu norim pasiekti tikslų. Tai iš tiesų turime tiesti kelią, turim sudaryti sąlygas ekologiškam ūkininkavimui, kad pasiektumėm ilgalaikius tikslus. Negalima pasakyti, kad štai per vieną naktį visi turi pradėti šimtų procentų ekologiškai ūkininkauti. Ukini, Jeigu norim, kad komisijos pasiūlymas būtų įgyventas būtent taip, ir turime pas, pasakyti, turime pasakyti, kad yra rizika, kad bus mažiau ekologiškai ūkininkaujama, o ne daugiau, jeigu bus daugiau reguliuojama. Taigi e, reglamento projektą reikia koreguoti, norint pasiekti numatytą tikslą. Tai yra pasiekti, kad būtų daugiau ekologiškai ūkininkavimo ir kad vartotojai pasitikėtų labiau. Dėkui. Eh, gracias. Yo simplemente dos cuestiones. Una que me preocupa. Pane Sandra Rodrygės. Ačiū. Norėčiau pasakyti porą dalykų. Komisija labai e, rūpinasi orientavimuose į eksportą. Tai e, ar tai norima, e, norima skatinti, nes tai daro didžiulio spaudimo ūkininkams ir tai skatina tik tais didelių bendrovių augimą. Jei nebus įtrauktas vietos sieklų klausimas, tai reiškia, kad ūkininkai priklausys nuo stambios pramonės sieklų. Uh, kada produktai bus laikomi ekologiškais užauginti. E, Europos Sąjungoje, jeigu tie produktai bus vežami labai um, tolimais um, atstumais, sunaudojant daug energijos. Ponas Brenas, nu, norėčiau grįžti prie to, ką sakė kiti kolegos, e, dėl e, draudimo lygiai grečiai įvykdyti tradicinį gamybą. Ir e, daug kur yra taip, kad gamyba yra mišri, nes nėra pakankamai e, didelės ekologiškų produktų rinkos ir iš tiesų e, nemažai ūkio bando pereiti prie ekologiško ūkininkavimo nuo tradicinio, bet per naktį to nepadarys, reikia laiko. Jeigu uždrausime mišrų ūkininkavimą, tai bus neigiamas poveikis. Iš tiesų grėžinsime ekologiškai ūkininkaujančiosius prie tradicinio ūkininkavimo finansavimo. Tikrai neto norime. Ponas Būda. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai vertinu komisijos pasiūlymą, kuris mano galva savalaikis. Ir nesutinku su kai kuriais iki manęs pasisakusiais kolegomis sąlygų ekologiniai produkcijai suderinimo klausimą. Aišku, kiekviena valstybė turi savo ypatybių, specifikos, geografinės sąlygos yra skirtingos, bet Rumunijoje pagamintas produktas gali pasižymėti aukštesnę nitratų koncentraciją negu Italijoje. Todėl manau, kad tam tikras standartizavimo kriterijų, standartizavimo lygis yra būtinas žemės ūkio ekologinės gamybos sektorėje. Kita vertus, turime mažinti biurokratiją, kuri nebejotinai atgraso ūkininkus nuo ekologinės gamybos, o tai reiškia, kad mes neturime parduotuvių lentynuose tiek ekologinių produktų, kiek pageidautų vartotojas. Ponas Garsija kalbės paskutinis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai nerimauju dėl to paties, dėl ko nerimauja kolega iš Jungtinės karalystės. Jeigu lygiai, lygiai greičios produkcijos uždraudimas, manoma, sumažins riziką, na, aš manau, kad jeigu jau mes norime skatinti paklausą, tai tikrai reikia galvoti, nes jeigu vien tik uždrausime įprastinę, tradicinę, tradicinį ūkininkavimą, tai nebūtinai reiškia, kad ekologinė gamyba užsiims ūkininkas. Aš manau, mums reikia labai gerai pagalvoti. Jeigu komisija primiktinai laikysis savo pasiūlymo, tai tikrai teiksime a, pakeitimus. Aš manau, mes turime pagalvoti ir apie išimtis. Ir sakyčiau, kad reikia šį klausimą labai atidžiai paanalizuoti, nes būtų blogai, jeigu atsirastų konkurencijos iškraipimų. 40 procentų ūkių yra mišrios gamybos ūkiai. Nebejotinai, kad sukčiavimo atveju yra ir todėl reikia stiprinti kontrolę. Bet nepamirškite, kad daugelie vietovių yra jau įsitvirtinusi, tradiciškai įsitvirtinusi ekologinė žemdirbystė kartu su įprastinė žemdirbystė. Labai ačiū. O dabar paprašysiu komisijos sureaguoti, pona Pareja. Ir manau, kad ateityje mes tikrai dar grįšime prie šio klausimo. Taigi, komisija. Pone direktorė, prašau. Atsiprašau, e, ne viską man išvertė. Norėčiau padėkoti už visus komentarus. Džiaugiuosi, kad vyksta debatai. Aišku, kad yra kai kurie dalykai, kuriuos reaguojama labai aktyviai. Pabandysiu šiek tiek sugrupuoti jūsų komentarus biurokratinė našta. Aš jau pristatydama šį pasiūlymą sakiau, kad viena iš reformos, vienas iš reformos tikslų yra mažinti administracinę naštą ir biurokratiją. Mūsų pasiūlymas tą ir siūlo, aišku, jį galima tobulinti, bet bet kuriuo atveju administracinių kaštų ir biurokratijos naštos mažinimas yra vienas pagrindinių šio pasiūlymo tikslų. Ir aišku, labai laukiame jūsų pasiūlymą, kaip dar galima būtų patobulinti tai, ką mes siūlome šią linkmę. Mes manom, kad jau tai, ką mes siūlome, sumažins tą biurokratinę naštą, bus mažinama nukrypti leidžiančių nuostatų skaičius, e, kontrolės E, mechanizmai, kontrolės sistema bus grindžiama rizikos pagrindu ir bus pirmiausia tikrinami rizikingiausi ūkiai. Toliau, galimas neigiamas šio pasiūlymo poveikis tiem tikslam, kurių siekiame. Aišku, reikia, kad to nebūtų, kad tokio neigiamo poveikio nebūtų, Bet aš jau pristatydama pasiūlymą sakiau, kad labai svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą tarp vartotojų pasitikėjimo ekologinė gamyba, ekologiniais produktais ir ekologinėmis etiketėmis. Mes visi esame vartotojai ir kai e, perkame ekologinį produktą su ekologiniu ženklu, žinome, kad jis atitinka tam tikras taisyklės. Taigi reikia užtikrinti, kad tų taisyklių būtų laikomasi. Dabar galiojančios taisyklės numato labai daug išimčių, kurios leidžia taikyti įvairius gamybos būdus, skirtingus gamybos būdus e, ir visi jie patenka į ekologinės gamybos apibriežti. Ir tai aišku nedidina vartotojų pasitikėjimo. Taigi to mes sieksime išvengti. Taip pat jūs sakėte, kad nereikia imtis labai radikalių priemonių, kad net grasintume ūkininkų noro užsimti ekologinę žemdirbystę. Taigi mūsų tikslas ir yra rasti tą tinkamą pusiausvyrą. Taigi iš vienos pusės numatyti pakankamai lankščias taisyklės, lankščius reikalavimus ir pereinamąjį laikotarpį ir um, tai e, bus atspindėta deleguotaisiais aktais, kokios priemonės turės taikomai laikotarpį. Taip pat, kaip jau minėjau, bus daug mažiau išimčių, daug mažiau nukrypti leidžiančių nuostatų. Nes dabar tos išimtis tik tai e, pakerta vartotojų pasitikėjimą ekologinę gamybą. Kontrolės problema, irgi ne vienas kalbėtojas ją minėjo. Dabar ūkiai, ekologiniai ūkiai yra kasmet kontroliuojami. Ir tie ūkiai, vieni kelia daugiau rizikos, kiti mažiau. Kontrolės kaštai yra dideli ir e, tuos kaštus e, dalinasi kontroliuojamos įmonės, kontroliuojančios institucijos ir, aišku, galiausia vartotojai. Ir kaip ir daugelis ryčių, aš manau, kad grįsti kontrolę riziką rizikos dydžių yra labai pagrista. Nes mm, to būdu e, paskatintume ūkius geriau dirbti ir sutelktume didžiausią dėmesį e, tiems ūkiams, kurio, mm, kelia, kurie kelia didžiausią riziką. Galbūt čia dar galime mūsų pasiūlymą e, tobulinti, bet manau, kad kontrolė pagrista rizika yra teisinga, teisinga metodika. Taip mes galėtume racionalizuoti kontrolės kaštus ir užtikrinti jos didesnį veiksmingumą. Mišrus ūkiai. Šiandien ūkininkas, kuris užsima ekologinę žemdirbystę, gali užsimti ir įprastą žemdirbystę. Mes manome, kad ta situacija turėtų palaipsniui užsibaigti, kad ūkininkas neturėtų turėti galimybės užsimti ekologinę žemdirbystę ir įprasta tai taip pat yra susiję su pasitikėjimu ekologiniais žemės ūkio produktais, nes kaip turint mišrų ūkį, tada bus garantuojama, kad e, iš tiesų tas ekologiškas ūkininkavimas bus atskirtas nuo neekologiško, bet to mišriuose ūkiuose sukčiavimo rizika yra daug didesnė, kai e, inspektorius atvyksta e, tikrinti e, tokio mišaus ūkio, jam labai sunku iš tiesų įsitikinti, kad e, pesticidai, kurie naudojami tradicinėme, tradicinėje gamyboje, nebus naudojami, pavyzdžiui, ekologinėje žemdirbystėje. Dabar sėklos. Kalbant apie sėklas, esame numatę pereinamąjį laikotarpį dėl e, pereimo iki ekologiškų sieklų ir ekologiškų veisimui naudojamų gyvulių iki 21 metų pabaigos. Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai taip pat yra numatyti šiame pasiūlyme ir čia reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp to, kad reikia užtikrinti aiškės taisyklės ir tai, kad tas taisyklės keičiantis technologijoms, keičiantis ekologinės gamybos e, specifikai, situacijai, tas aiškės taisyklės būtų galima keisti. Dėkui. Labai ačiū. Taigi šio klausimo svarstymą šiandien baigiame bet grįšime prie jo ateityje. Manau, tai, ką sakė ponas Ren, teisinga ekologinė sukininkavimas turi remtis pačios gamtos taisyklėmis. O dabar pereikime prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo, kuris bus svarstomas už uždarų durų. Todėl prašyčiau salėje pasilikti komiteto narius, komisijos atstovus, patarėjus. Trumpa 30 pusės minutės pertrauka, kad galėtų žmonės išeiti į salės ir mes